Visų pirma, tarybos vardu. Ponas Delavedova, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti progą ir tarybos vardu norėčiau pasveikinti Karolio didžiojo premijos gavimo proga. Gerbiami parlamento nariai, gruodžio mėnesio vadovų taryboje darbo tvarkėje bus du pagrindiniai klausimai - investicijų tema ir Ukrainos tema. Finansų krizė ir įsiskolinimas privertė ES permastyti savo ekonominę strategiją. Tad šiame kontekste investicijų klausimas yra vienas iš svarbiausių klausimų. Europai reikia investicijų. Yra daug projektų, kurie dar gali būti įgyvendinti ir jiems reikia investicijų, reikia finansavimo. Finansavimas ne visuomet yra užtikrinamas įvairiems projektams, nors turime labai didelį potencialą tam. Aišku, dabartinė padėtyje, dabartinėje situacijoje krizė darė neigiamą įtaką visiems įmonėms, privatiems investuotojams, kitiems subjektams. Todėl įmonės dabar gyvena neužtikrintumo sąlygomis, nėra tikros dėl savo pajamų ir pelno. Turime keisti padėtį. Vienas iš vadovų tarybos tikslų e, bus bandyti atstatyti pasitikėjimą, skatinti investicijas ir kurti palankesnės sąlygas investicijoms. Vadovų taryba pateiks gairias trims pagrindiniams e, sektoriams. Visų pirma, e, bus siekime sukurti specialų fondą strateginiams e, investicijoms 15-17 metams. Taip pat bus būtina užtikrinti, kad mūsų abie institucijos padėtų tinkamai funkcionuoti tam fondui. Turi būti imamasi visų teisėkuros veiksmų, kad 15 metų pirmajame pusmetyje tas fondas galėtų jau normaliai veikti. Europos investicijų e, bankas taip pat čia turi atlikti savo vaidmenį. Turime taip pat ir toliau įgyvendinti struktūrinės reformas, kadangi tai yra labai svarbus dalykas ekonomikos augimui. Be e, sveiko viešojo finansų, viešųjų finansų sektoriaus negalėsime nugalėti krizės ir užtikrinti investicijų. Trečias dalykas. Turime numatyti tokią sistemą, kuri būtų numatoma, nuspėjama ir kuri būtų palankiai investicijoms. Turime tobulinti e, teisės, teisės aktus, teisėkurą šituo tikslu ir e, vadovų taryba pateiks politinius prioritetus šitais klausimais, remdamasi sutarčių nuostatomis. Turint omenyje šitos prioritetus realioje ekonomikoje, mes taip pat turime galvoti apie savo atsakomybę. Taryba ir parlamentas turi užtikrinti, kad rezultatai būtų juntami kaip galima greičiau. Kaip tarybos atstovas aš dabar kalbu ir Latvijos vardu, kadangi Latvija pirmininkaus po mūsų, tad pirmininkaujančios valstybės padarys viską, kad ta naujoji sistema, siekiant paskatinti investicijas, veiktų tinkamai Šitais klausimais, beje, mes jau esame diskutavę prieš keletą savaičių. Norėčiau taip pat pasakyti keletą žodžių ir apie Ukrainą. Padėtis vis dar yra labai pažeidžiama. Valstybės rytuose padėtis tokia, jog kelia didelį nerimą ir manau, kad didelė dalis šio parlamento narių pritarė tam, jog nerimas iš tikrųjų yra didelis. Mes turime stebėti situaciją ir būti pasirengę esant reikalui imtis naujų iniciatyvų. Kaip jūs žinote, e, ponė Magerinė šią savaitę yra Kijeve. Jinai paskui tarybai pateiks savo vizito ataskaitą ir išvadas. Ukrainos vyriausybė bando įgyvendinti ekonomikos reformas O dabar, aišku, norėčiau išklausyti jūsų nuomonę. Ir jūsų nuomonę, beje, aš perdosiu ponui Tuskui. Ir ponas Tuskas jau dalyvaus sausio sesijoje parlamente. Ką? Ačiū dabar komisijos vardu, komisijos pirmininkas ponas Junkeris. Pirmininkė, ponios ir ponai. Džiaugiuosi turėdamas galimybę pristatyti Jums komisijos poziciją prieš e, rydienos vadovų tarybą. Taip pat tuos, kurie čia susirinko tokį ankstyvą rytą, nieko tokio, sako pirmininkas, dažnai e, nariai pasisako ir reiškia nuomonės net neišgirdę pasisakymų, kaip vakar. Vakar dienos pasisakymas e, paskalbtas visam pasauliui. Norėčiau pakalbėti apie vadovų tarybos susitikimą. Visų pirma, mums reikia naujo požiūrio į investicijas, mums reikia tobulinti, gerinti investicijų aplinką Europoje. Turime pagelbėti savo rytiniai kaiminiai Ukrainai, stabilizuoti padėtį rytuose, e, atremti iššūkius ir eiti reformų keliu. Turėsime sutelkti pastangas, kad pasiektume šių tikslų. Norėčiau visų pirma pakomentuoti naująjį požiūrį į investicijas. Lapkričio 28 komisija pristatė savo 2015 metinę augimo apžvalgą Tai yra dalis investicijų ir darbo vietų kūrimo paketo. Komisija siūlo taikyti integruotą požiūrį paremtą keliais ramsčiais, kurie visi turi funkcionuoti drauge ir turi būti e, kuriami draug, vienu, vienu įpūd ir tą turi daryti valstybės narės ir institucijos, kad pasiektume ilgalaikės naudos norime uh, padidinti investicijas, paskatinti reformas, už, užtikrinti didesnę fiskalinę atsakomybę, siekiant uh, augimą skatinančio konsolidavimo. Norėčiau visus šiuos punktus aptarti iš eilės. Visų pirma, mums reikia koordinuoto investicijų skatinimo, reikia sukurti tinkamas sąlygas didesniam kiekiui e, tvaresnių investicijų. Toks yra pirmas komisijos tikslas. Tai pasiektume ekonomikos atsigavimo per trumpą laikotarpį ir e, tolidaus augimo ilgos trukmės laikotarpiu. Europoje e, situacija, lyginant su iki kriziniu lygiu, yra 15 procentų 15 procentų investicijų yra mažiau. Kaip sakiau, lapkričio 26-ąją mes kursime Europos strateginių investicijų fondą draugės su Europos investicijų banku. Svarbiausia yra paskatinti privačių ir viešojo sektoriaus investicijų partnerystės, kurios įmanomos tik, su, tik panaudojant šį fondą fondo investicijos bus labiausiai skirtos šalims, kurios daugiausia nukentėjo nuo ekonominio nuosmukio. Apims didelį kiekis ryčių, taip pat reikės pasirinkti tinkamiausius finansinius instrumentus konkretiems projektams. Nuo plačia juošio ryšio, investicijų infrastruktūras, atsinaujinančio energijos šaltinių iki e, sveikatos apsaugos e, sektoriaus aprūpinama aukštosiamis technologijomis. Kaip suprantate, ponia pirmininkė, e, Aš negaliu įsipareigoti kad čia, kad finansuosime konkrečius projektus. Visus projektus reikės įvertinti atižvelgiant į jų ekonominį gyvybingumą. E, darbo grupės paskelbtas sąrašas dėl investicijų praėjusią savaitę apima apie 2000 pavyzdžių. Žinoma, ne visi tie pavyzdžiai yra nauji ar, ar strategiškai įgyvendinami. Tačiau ten yra įdomių pavyzdžių. E, pavyzdžiui, e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės e, projektas skirtas Lenkijai, Suomijai, Baltijos valstybėms, taip pat regioninių valis, ligoninių modernizavimas Belgijoje ir taip toliau. Kad sukurtume šį fondą, mums reikia patvirtinti vieną teisės aktą pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Komisija pasiūlymą dėl jo pateiks 2015 sausio mėnesį ir mes tikimės jūsų paramos sparčiai priimant šį sprendimą. Mūsų bendras tikslas užtikrinti, kad fondas būtų visapusiškai panaudojamas nuo kitų metų vidurio. Kad pradėtume praktiškai, kiek įmanoma, aktyviau veikti. Tikimės, kad Europos investicijų bankas taip pat pradės veiklą, panaudodamas fondus, fondą 2015 pradžioje. EIB e, pritarė šiam siūlymui. Daug buvo kalbėta apie tai, kaip valstybės narės galėtų prisidėti prie fondo. Tas fondas bus e, savarankiškas tačiau jo poveikis bus, būtų daug didesnis, jei valstybės narės įneštų savo indėlį į jį. Kelios valstybės jau nurodė e, esančios suinteresuotos tai daryti ir mes laukiame konkrečių pasiūlymų šiuo klausimu ir tikimės, kad rytoj Europos vadovų taryba e, pareikš apie ketinimą e, įnešti lėšas į tą fondą, o ne tik kalbėti. Savo ruoštų aš pranešiu apie komisijos ketinimą teigiamai vertinti e, įnašus kapitalu iš, viešojo, e, iš viešųjų finansų sektoriaus. Mes pateiksime konkrečias gairias šiuo klausimu kitų metų sausio mėnesį. Norėčiau Jūs patikinti, kad e, siekiant užtikrinti, jog projektai būtų atrenkami pagal savo naudingumą, investicijų planai turėtų būti paremti e, ekspertų vertinimais, taip pat ekonominių ir socialinių kiekvieno projekto naudingumu. Nebus sektoriais ar geografiniai, geografiniais kriterijais paremtų iš ankstinių e, asign, finansavimo asignavimo. E, projektų vykdytojai bei taip pat atsakingos institucijos visose valstybėse turėtų pristatyti ekonomiškai gyvybingus projektus, skaidrus projektai užtikrins galimybę visoms suinteresuotams šalims e, dalyvauti jų įgyvendinime. Šias pastangas turėtų lydėti konkretus pasiūlymai tobulinti investicijų aplinką, šalinant e, egzistuojančius reglanta, reglamentavimo trūkumus mūsų rinkose. Antra, mums reikia struktūrinių reformų. Nepamirškime to e, trikampio e, struktūros, kurią minėjau pristatydamas investicijų pro projektą, konsolidavimas. E, in, in, investicijos į infrastruktūrą ir biudžeto planai. Šios trys sudėtinės dalės yra susijėtos. Mes bandėme daryti viską, kad sumažintume biudžeto deficitą nežiūrinti tai, e, kai kurių e, valstybių, valstybės skola yra pernelik didelė ir tai yra kliūtis e, galimam potencialiam investuotojų norui investuoti Europoje. Tikiuosi, kad Euro, rytoj Europos vadovų taryba e, išreikš visapusišką paramą komisijai E, ir parems visus komisijos pristatyto plano elementus. Aš raginu tarybą padvigubinti novatoriškų finansinių priemonių panaudojimą per kitą e, finansinių programų laikotarpį. Tai užtikrintų veiksmingesnį ir e, išmanesnį valstybinio sektoriaus lėšų panaudojimą. Taip pat tikiuosi, kad parlamentas ir toliau rems mūsų darbą šioje srityje. Pirmininkė, kitas rytojus darbo tvarkės klausimas yra Ukraina. Naujoji Ukrainos vyriausybė buvo pasirinkta dėl pristatytos reformų darbo tvarkės. Matėme, kad, sudaryta, kad patvirtintas plataus užmojo koalicijos planas ir vyriausybės veiksmų planas. E, reikia įgyvendinti reformas. Sąjunga ir valstybės narės turi ir toliau uh, skatinti ir remti Ukrainos vyriausybės darbą. E, jai iškilę iššūkiai yra milžiniški. Visų pirma, jai reikia nuraminti Donetską ir Luganską. Per pastarąjį savaitę smurtas sumažėjo. Tačiau turi, ugnis turi būti visiškai nutraukta. Taikos procesas turi būti atnaujintas. Turime ir toliau daryti viską, kad stabilizuotume padėtį rytų Ukrainoje, akcentuodami, kad visos šalis pasirašytos Minsko sutartį turėtų ją įgyvendinti. Ukraina išgyvena gilų nuosmukį. Tai yra ilgalaikių makroekonominių ir struktūrinių problemų rezultatas. Šioje sudėtingoje situacijoje ES suteikė prezidento neturinčią finansinę paramą Ukrainai. Mes beveik baigėme gyvendinti dvi makrofinansinės paramos programas kurių bendra vertė yra 760 milijonų eurų e, paskolų pavydalu, e, kurios buvo išdalintos per pasaruosius du mėnesius po 600 milijonų eurų e, paramos suteiktos vasarą. Pagal Pagal naują programą dar 250 milijonų eurų bus išdalinti 2015 pradžioje, jei tik bus tenkinamos politinės sąlygos. Tačiau Ukrainai reikia daugiau pagalbos. Ukrainos finansa, finansų stygiaus poreikių vertinimą atliko Tautinis valiutos fondas. Jai reikia 15 milijardų eurų. Europos Sąjunga pasitelkdama Europos savo biudžeto eilutes nedaug gali ką nuveikti, nes daugelis biudžeto eilučių apkarpytos. Jeigu panaudosime maržos rezervą padėti Ukrainai, nebeliks visiškai lėšų kitiems poreikiams per ateinančius kelis metus. Mes negalėsime patenkinti Ukrainos E, poreikio dėl 2 milijardų eurų. Valstybės narės turės įnešti savo įnašą ir užtikrinti didesnį lankstumą biudžete. Kitas klausimas e, - apsirūpinimas energijos ištekliais. E, spalio paskutinę dieną pasirašytas susitarimas Gazpromu yra įgyvendinamas Ukrainai tiekiamos dujos, už kurias buvo sumokėta gruodžio penktą dieną. Dujų tiekimas prasidėjo. Pirmininkė, mes ir toliau stebime, kaip įgyvendinamas susitarimas ir skatinsime Ukrainos vyriausybę ir visus atsakingus, visas atsakingas institucijas, taip pat uh, Rusijos valdžia laikytis to susitarimo. po įvyksančios rytoj Europos vadovų tarybos pamatysime, ar valstybės narės iš tikrųjų nusiteikia elgtis atsakingai. Ačiū. Labai ačiū, ponė Jukeri. Toliau EPP frakcijos vardu, frakcijos pirmininkas, ponas Weberis. Kolegos e, e, tarybos pirminkė, komisijos pirminkė, e, kartais atrodo, kad šiuo metu laiku galima išsakyti visus savo norus. Ir mano noras tarybos atžvilgių būtų pabaigti visas kalbas apie taupimą ir lankstumą, praeitįje, nes e, Žanas Klaudas Junkeris patikė gerų pasiūlymų, kad baigti pagaliau šias kalbas. Pirmininkas, ponia Weberė, atrodo, kad yra problemų su vienu vertimu kanalu. Gal galite šiek tiek palaukti, italų kalbos kanalas neveikia. Frag mal, ist die Übersetzung jetzt äh, in Italienisch? Norėjau užtikrinti, kad būtų girdimas vertimas į italų kalbą? Ar veikia italų kanalas? Gerai, prašom, ponia Weberi. Kaip sakiau, pirmiausia yra investicijų paketas. Žanas Klonas, Klodas Junkeris išdėstė naują metodą. Mes kalbėjome daug apie tai, kad nebūtų kuriama nauja skola, o būtų mobilizuojamas kapitalas. Čia kalbam apie 315 milijardų eurų ir padarysime viską, ką sugebėsime, kaip Dabar e, eilė tarybai. Mums reikia jūsų paremos, e, mums reikia šių investicijų Europai. Ir aš norėčiau, kad kaip galima daugiau šalių pasisakytų, jog jos prisidės prie šio investicijų plano. Vokietijai taip pat būtų gerai, jeigu ji prisidėtų prie šių investicijų paketo, tai būtų labai svarbus žingsnis siekiant susidoroti su e, skurdu. Ir turėčiau pasakyti, kad gerai, kad EIB e, čia prisidės taip pat, nes daugelį projektų bus įgyvenimo valstybėse narėse. E, tačiau tai turėtų būti ne norų sąrašas, o prioritetų sąrašas. Antroji dalis, kolegos, yra tiem, diskusija apie tai, kurie, apie tai, kad tiem kurie nori daugiau lankstumo, daugiau laiko, siūlo palaukti kovo mėnesio. Briuselio gestas yra kvietimas vykdyti struktūrinės investicijas, kurių taip reikia. Tol manau, kad šis gestas turėtų būti priimtas. Antroji pagal dydį ES šalis Prancūzija mums šiek tiek kelia nerimo nes jeigu kalbėsime apie tai, kad sekmadienį šiek tiek ilgiau dirbtų parduotuvės, kad turistai turėtų galimybę apsipirkti, tai, tai neišspręs Prancūzijos struktūrinių problemų. Reikia dėti daugiau pastangų, siekiant užtikrinti, kad antroji pagal dydį ekonominė valst... gale Europoje pasirenktų globalizacijos iššūkiams. Tai mums kelia nerima nes be stiprios Prancūzijos Europa neturi ateities. Mėly kolegos, leiskite paliesti dar vieną klausimą. Pastarosiamis dienomis kalbėjomės su trejato apie Graikiją ir žvelgiant apie tai, ko iš Graikijos reikalauja Europos partneriai, iš šalies, kuri yra tiek daug nuveikusi ir vykdžiusi tiek daug reikalavimų. Tai dabar, ko mes reikalavome iš Graikijos, ir tai, ko reikalavome iš Prancūzijos, tai pažiūrėkime, ar sąžinkai elgėmės su visaimis ES valstybėmis. Mes kaip europiečiai turime kelti šį klausimą. Ir manau, kad komisijos gestas turi būti priimtas. Būtų labai gerai, jeigu Vokietija e, pasiūlytų pinigų, e, Prancūzija vykdytų struktūrinės reformas, tai būtų tokie mano norai prieš kalėdas. Dabar e, dėl Europos ateities sprendimai bus prieimimi netrukus. Jeigu pažvelgsime į komisijos darbų programą, tai EPP pritars pono Timemraso panstangoms e, e, skirti dėmesio daugiau svarbiausiams užduotėms. Ponas Fransas Timmermansas yra socialdemokratas, tačiau mes jį remiame besalgiškai. Na, o jeigu prisiminsime mokesčių problemas, tai yra klausimas, kuris e, prieštaringai vertinamas e, socialdemokratų. Tai čia atsakingas yra ponas Moskovisi, kuris yra socialdemokratas. Lauksime gerų pasiūlymų ir būtų gerai, jeigu socialistai pasitikėtų savo komisijos narių Moskovisi kaip ir mes. E, dar keletas dalykų visų pirma, transatlantinė sutartis. Malonu, kad taryba e, nusprendė, kad procesą galima paspartinti. Galbūt galima būtų numatyti tikslinę datą, 15 metų pabaigą, nes pasaulis laukia, kol mes sąjungos vidurė priimsime sprendimą. Mums reikia pažangos pasaulinės prekybos kontekste ir džiaugiamės, kad taryba pagaliau pasakė sieksanti pažangos šioje srityje. Na, o dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus dabartinėme politinėme kontekste, tai yra įvykiai Ukrainoje ir Rusijoje. Man atrodo, pirmininkančios tarybos atstovas jau pasakė svarbiausius dalykus. Kai dėl Rusijos, tai Rusijos centrinis bankas pakelti palūkanų normą iki 17 procentų, tai užgniauš e, vidaus investicijas Vakar rublis šiek tiek stabilizavosi, tačiau vis tiek jo kursas e, smarkiai krenta. Atrodo, kad sankcijos daro poveikį, mums, mūsų tai nedžiugina, tačiau ponui Putinui ir Maskai turime pasakyti, aiškiai parodyti, kad jų kelias nėra tinkamas. Ir tikimės, kad šie įvykiai parodys, jog Europos Sąjungos ištiesta ranka tebėra siūloma ir mes e, tikimės, kad e, Rusija ims pagaliau gerbti tarptautinę teisę ir žmogaus e, teisės. Ačiū. Es gibt eine äh, Bitte äh, verschiedener. Keletas kolegų pakėlė mėlynas korteles ir nori užduoti klausimus. Taigi išėlės, ponia Beres, jūs norite užduoti klausimą ponui Weberiui, jeigu sutinka atsakyti, aišku. Pone Pirinkė, favorable. Dans ce cas là, que faites vous des demandes de réforme? Jūs reikalaujate, kad visi būtų e, traktuojami vienodai. Na, galbūt galima kalbėti apie tas valstybės, kurias geriau pažįstamas, apie darbą sekmadieniais, apie moterų darbą, kovą su skurdu. Ką Jūs pasakytumėte Mario Draghi, kuris Kolegin Beres, ich traue. Pone Beres. Aš pasakyčiau, kad, pasakyčiau, kad pastaruoju metu struktūrinės reformos kai kuriuose valstybėse buvo įgyvendinamas. Pavyzdžiui, Airijoje, e, Graikijoje, Portugalijoje, pono Dombrovskio šalyje, jeigu pažvelgsime į augimo tempą Europoje, pamatysite, kad tos šalis, kurios turėjo drąsos įgyvendinti reformas, ir yra to augimo varikliai šiuo metu. Klausimas yra iš dalies be prasmės. Tos, kurios kovoja su skurdu, yra tos šalis, kurios turi drąsos investuoti į struktūrinės reformas, kurios veda šalis į ateitį. Für die Sozialdemokratische Fraktion jetzt das Wort. E, toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Pitela. Grazie, prezidente. Dėkuoju, pane pirmininkė. Šiandien gruodžio 17 dieną švenčiame metinės. Prieš keturis metus, 2010 metais, jaunas tunisietis Mohamed Buasizi e, susidegino ir tuomet prasidėjo arabų pavasaris. E, tas jaunuolis turėjo 20, buvo 27 metų. Jis tą dieną prarado darbą. Ir prarasdamas darbą jis prarado ne tik tai pajamas, bet ir orumą ir netgi gyvenimo prasme. Todėl, kad darbas yra vertybė mūsų akise, vertybė mums. Uh, O Europoje dabar apie šimtą žmonių kiekvieną dieną praranda savo e, darbą. Ištisas, ištisa karta yra dabar aukšta. Ir mes e, negalime nematyti viso to, nes e, antraip e, susidursime su nusivylimu ir su pykčiu tų, kurie nebeturi ką prarasti. Europa, ir tai sakau ponui Delevedova, kenčia. Rytojaus vadovų taryba turi apie tai kalbėti. Ir jūsų pasakyta kalba iš tikrųjų e, yra, yra tinkama kalba. E, matome, jog jūs einate tinkamą linkme. Mes vertiname taip pat investicijų planą. Tai yra geras planas. Mes turime turėti strateginių investicijų fondą. Taip, Manfredai, tai yra pagrindinis prioritetas. Negalvokime vien tik tai apie skaičius, apie sąskaitas, galvokime apie kenčiančius žmonės, europiečius. Mums reikia investicijų, reikia ekonomikos augimo, tvarumo, reikia užimtumo. Dabar turime įgyvendinti tą investicijų planą. Turime įgyvendinti greitai, aiškiai suvokdami tikslus. Naujasis fondas turi apimti ir riziką keliančias, keliančias investicijas. Ir kaip jūs sakėte, ponė pirmininkė, turime galvoti taip pat ir apie kovą su klimato e, kaita, apie tai, kas vyksta Limoje. Mes turime elgtis drąsiai. Turime įgyventi tokius projektus, kurie prisideda prie e, mūsų energetikos tikslų. Ir visam tam reikia valstybių narių paramos. Turime skatinti valstybės narės, kad jos prisidėtų prie tų lėšų. Ir norėčiau, kad e, ponas Weberis taip pat tą signalą nusiųstų ir savo e, paties valstybei. Mes turime užtikrinti tinkamas sąlygas tam, nes antraip valstybės narės nenorės dalyvauti tame procese. Turime užtikrinti kofinansavimo tinkamas taisyklės. Turime taip pat e, tą pačią progą mąstyti, kaip geriau paskatinti valstybės narės, kad jos e, rastų finansavimo šaltinių ir kad galėtų prisidėti savo lėšomis. Mes neturime taip pat dabar leisti, kad e, susilpnėtų Europos komisija. Ir turiu galvoje ne tik tai šią salę, bet turiu galvoje ir šios šalės, iš šios salės e, ribų. Parlamentas turi labai aktyviai dalyvauti užtikrinant naujo strateginio fondo veiklą ir parlamentas turi tarti savo žodį dėl šio fondo valdymo. Kaip sakiau, savo pasisakymo pradžioje Europa dabar kenčia. Mes, kuomet kalbame apie užimtumą, darbą, labai mažai kalbame apie sukčiavimą ir apie mokesčių vengimą, apie tos pinigus, kurie ne, nepatenka į Europos e, e, piniginę. Ir tie žmonės, kurie prisideda prie šitų procesų, taip pat turi būti nepamiršti ir e, vadovų taryba turi kalbėti šitais klausimais. Taip, ponė Delevedova, mes e, dėkojame vicepirmininkui Timmermans, komisijos pirmininkui Juncker, ponui Moskovisi, komisijos nariui. Jūs e, sakėte, jog e, jūs e, manote, jog ponas Moskovisi pateikė tinkamą E, pasiūlymą. Kaip sakė pirmininkas Junkeris, tai yra gera pradžia. Tačiau, kad ta pradžia būtų veiksminga, mes turime veikti labai ryštingai ir e, greitai. Pone Pitela. Pone Džiulija Moj noriu užduoti klausimą Jums. Prašau. Dėkuoju, pana pirmininkė. Aš norėčiau paklausti pono Pitelos štai ko. Ponas e, Pitela nori, kad e, valstybės e, narės prisidėtų savo lėšomis. Tačiau kaip jūs galite prašyti pinigų iš italų ar iš kitų europiečių, juk tiek skandalų yra kilę, it, kilę Italijoje ir jūsų partija ir kitos partijos yra pavogę labai didelės sumas ir Venecijoje, ir, ir kitur, ir jūs dar prašote viešų pinigų. Tai, tai yra gėda. Kolega. Las... Mėla kolegė, jūsų pasisakymo tikslai yra aiškus e, savaime. Ir manau, kad jūs iš tikrųjų nepadedate Europos e, piliečiams, kuomet e, sakote tokius dalykus, kurie yra netitinkantis realybės. Mes turime veikti visi, turime veikti uh, kaip viena politinė šeima, kovodami su nusikalstamumu, su mafija, su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Ir kuomet mes prašome pinigų iš valstybių narių, tai mes norime, kad tie pinigai būtų investuojami į ekonomikos augimą ir užimtumą. Das Wort hat jetzt für die ECR-Fraktion Herr Vorsitzender Kamal. Ačiū EKR frakcijos vardu, äh, frakcijos pirmininkas ponas Kamalis. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes EKR frakcija džiaugiamės tuo, kad e, Europos vadovų taryboje bus užduodami teisingi klausimai. Visų pirma, kaip pritraukti investicijas į ES šalis ir kaip užtikrinti, kad suteiktume paramą Ukrainoje tiems, kurie tiki savo šalies teisę į apsisprendimą. Apie tai mano kolega iš Lenkijos pakalbės daugiau. Mes džiaugiamės pasiūlymus dėl investicijų fondo dėl to, kad prasideda diskusijos. Ir ne tik diskusijos dėl 315 milijardų eurų. Diskusijos, kaip e, pritraukti trilijonus eurų iš privataus sektoriaus, kurie būtų investuoti Europos šalise ir užtikrintų darbo vietų kūrimą ir augimą. Žinoma, kaip tas e, projekt, kaip, kaip tam fondui bus atrinkti pri, prioritetiniai projektai, kaip pasitelkus sverto poveikį bus pritrauktos lėšos, kaip bus elgiamasi su privačiu pelnu. Šiandien ES vyksta diskusijos dėl konkurencijos ir investicijų. Veiks, kalbos turi tapti veiksmais. Mes norime sukurti Europos masto paslaugų, kapitalo ir prekių rinką. Tačiau nei vienoje iš tų sričių neužbaigėme savo darbų. E, visų pirma, kapitalo bendros rinkos kūrimą vos pradėjome. Kal Bet nekalbėkime, jeigu mes e, nenorime kurti dar vienos bendrijos. Mes norime e, gerai veikiančios skaidrios kapitalo rinkos, kad netektų remtis tiek, vien tik bankais. Turime pašalinti kliūtis privačioms investicijoms visoje ES. Ne tik privačioms investicijos in, infrastruktūros projektus, bet taip pat ir e, kliūtis mažiems ir vidutiniams verslininkams paversti savo idėjas. E, praktiniais projektais. Kodėl e, nepanaudojamas MVI finansavimas Europoje? Pavyzdžiui, aš nuolatos, tarkime, dirbu e, interneto svetainėje skirtoje e, verslui pasimti paskolas aš ir daugybė kitų pas, paskol, paskolinu e, paskolas e, verslininkams skudesnėse šalise. Bet kodėl aš galiu paskolinti 25 dolerius e, verslininkui iš trečios valstybės, tačiau aš negaliu paskolinti 25 eurų e, E, savo apygardos verslininkui, savo rinkimų apylinkės verslininkui. Mes turime dirbti su e, verslininkais, e, kurdami panašias svetainės Junktinėje karalystėje, nes lėšos yra, tačiau reikia valios, noro tas lėšas panaudoti. Yra daugybė skolintojų, potencialių skolintojų Europoje, todėl kliūčių šalinimas tokiai veiklai turi būti mūsų prioritetas. Pastangos neturi būti išsklaidytos, tai turi būti bendros ekonominės reformos dalis taryba, vadovų taryba tikiuosi dar kartą e, pakartos įsipareigojimą spręsti energijos iššūkius Europoje, siekimą kurti skaitmeninę vidaus rinką ir e, sudarnėti dvi šalias sutartis. Visais šiais klausimais Europos konservatorių ir reformatorių grupė sukūrė darbo grupės, kurios pateiks naujų pasiūlymų. Mes ne tik pritarėme jūsų siūlymams, mes pateiksime pasiūlymų, kaip įveikti tuos iššūkius. Europos šalių vadovai susirinkdami Briuselį ragintų, turėtų raginti kurti tokią konkurencijos kultūrą, kuri užtikrintų geresnės sąlygas verslininkams. Tačiau grįžę į savo vasosnės, jie, jie priminės tikrai sudėtingus sprendimus. Daugybė struktūrinė reformų yra nepopuliarios. Žinome, kad tam priešintis kai kurios interesų grupės, tačiau nėra kito kelio. Mano šalyje mes. E, patvirtiname, ką kitais metais, prieš tais metus, ką kitais metais darysime. Aš, pavyzdžiui, rengiuosi daugiau sportuoti. Mes turime patvirtinti savo e, pažadus kitiems metams pažadus e, gyvendinti reformas, šalinti kliūtis ir mažinti biurokratiją, kad verslininkai galėtų kurti naujas darbo vietas. Tikėkime, kad 2015 bus tie metai, kuomet ES e, atsigaus ir vėl pradės dirbti. Gerų arteinčių metų herr kamall es gibt eine frage des herrn abgeordneten. pone kamali ponas kobenas nori užduoti jums klausimą jeigu sutiksite atsakyti. prašom. pone kamali ar sutiksite kad stipriausios valstybės yra tos kurios nedalyvauja eurozonoje ir užsima verslu, verslumo kapitalizmu. Galbūt kita koncepcija šiam parlamentui tiktų. Kodėl ES nepabando užsimti verslu, o ne valstybinėmis investicijomis? Vyriausybės ne kuria darbo vietų, o verslas kuria. Kadangi ES to nesupranta, Ar negeriau, ponia Kamali, būtų geriau iš, nebūtų geriau išeiti iš tos Europos Sąjungos? Mr. Coburn. Pone Kobenai, turiu pasakyti visų pirma, kad e, laukiau šio klausimo. Antra, jis manęs nenustebino. Ar ką nors nustebino šis klausimas? Pirmasis klausimas, kurį uždavėte. Kodėl neurozonos šalis pritraukia daugiau investicijų. Žinau, kad jūs studijuojate mano ankstesnės kalbas ir ankstesnėje kalboje aš būtent apie tai ir kalbėjau. Todėl eurozonoje pamoka yra ir tai ir yra. Kodėl ji nepritraukia investicijų? Ačiū už klausimą ir aš lauksiu ateityje daugiau tokių klausimų. Ačiū daug toliau liberalų frakcijos vardu pirmininkas Svarhofštat. Pone Pirinkė, Aš norėjau pasisakyti, kreipdamasis ne į komisiją, o į tarybą, nes e, komisija pristatė ambicingą programą, o dabar mums reikia ambicingo tarybos atsako. Ketvirtadienį ir penktadienį, turiu pasakyti, ponia Delovedova, mačiau išvadų projektą. Žinot, kas yra Cola Light? Žinote, tai čia yra taryba Light. Jeigu tokios išvados bus patvirtintos e, ryt po ryt. Tai nebus Coca-Cola Zero, bet beveik. Man susidaro įspūdis, kad e, nemažai žmonių taryboje net nesupranta, kad e, Europą ištikusi krizė paskaičius šias išvadas. Mes remiame, mes kviečiame, raginame. Tai yra tiesiog nuolatinis kvietimas dalyvauti kažkur tai. Kalbėsiu labai tiksliai jūs turite priimti svarbiausius sprendimus tais klausimai, kurie padėtų komisijai eiti į priekį ir vykdyti ambicingą programą. Keletas dalykų. Pirmiausia, turite nuspręsti tarp 28 valstybių narių prisijungti prie garantijų sistemos. Tai yra sprendimas, o ne kviesti šalis dalyvauti galbūt kitais metais. Ne, reikia priimti 28 valstybių sprendimą prisijungti prie garantijų sistemos. Antra, čia nereikia tam keisti stabilumo pakto, galima tai padaryti pagal egzistuojančias taisyklės. Antra, padėti fondui, sakydami nacionalinių valstybių lygmenių, kad e, valstybės neapmokestis tų e, lėšų, kurios skiriami fondai, kad visi galėtų investuoti į ateitį. Trečia, tai reikia nuspręsti dėl sąlygų. Ta Europos taryba turi nu, nuspręsti, kad pirmos investicijos bus skirimas toms šalims, kurios vykdo pozityves struktūrinės reformas, kad tai būtų pozityvi paskata vykdyti tas reformas. Ketvirta, telekomų paketas. Kalbate apie tai, gal išbrisime iš krizės, surenksime tele, vadovų tarybą, nuspręskite galų galę dėl telekomų paketo. Jis ant jūsų stalo jau guli mėnesių mėnesius, o jūs tik tai žengėte atgal jokio sprendimo dėl, dėl tarptinklinio ryšio, tinklo neutralumo ar spektro politikos suderinimo. Nuspręskite pagaliau, šis paketas guli ant jūsų stalo daugiau kaip metus. Ir štai tada ir galėsite kurti skaitmeninę rinką Europoje. Penktas dalykas, kurį reikia nuspręsti. Antras paketas dėl skaitmeninės rinkos. Reikia, kaip galima, greičiau įsteigti vieną reguliuotoją pusė šalių Europoje negali panaudoti Spotify, Netflixo, nes neturime bendro reguliuotojo ir bendro autorinių teisų režimo. Pagaliau priimkite sprendimą, e, kur įsteigti energijos bendruomenę, bendryje. Priimkite sprendimą, pagaliau, kad būtų galima atlikti teisėkuros darbą. Ir pagaliau, pagaliau ponas Kamalas atrado e, vieningos Europos pranašumus, pagaliau e, radote tą kelią. Jis kalbėjo apie kapitalo rinką. Taip, neturime bendros kredito rinkos, bendros paskolų rinkos. Jeigu turi turtą šalyje, negali jo panaudoti, kad gautum kreditą kitoje šalyje. Tai yra sprendimai, kuriuos turite priimti. Ne čia tas dirbtinės išvadas, kurias kasmet matome po E, vadovų tarybos. Matome kokią krizę, kai trūksta investicijų jau nuo 2008 metų. Aš tikiuosi iš tarybos, ne tik iš Italijos, aišku, bet iš 28 valstybių narių, kad pagaliau būtų priimti tvirti sprendimai, kad būtų galima padėti komisijai dirbti ir kad būtų galima išbristi iš krizės. Tai yra jūsų užduotis. O jūsų, ponia pirmininkė, Aš prašau, nes jūs ten visą laiką dalyvaujate ir pasisakote e, vadovų taryboje, kad jūs būtent apie tai ir kalbėtumėte e, pradėdamas vadovų tarybą. Herr Verhofstadt gibt eine Frage der Frau Abgeordneten Storch an Sie. Bitte sehr. Pone Verhofstadtai, Jums yra klausimas. Pone Verhofstadt, Jūs esate liberarų frakcijos pirmininkas. Ar galėtumėte paaiškinti, kodėl kalbėdamas apie investicijų programą jūs minite valstybės, jog darbo vietas kuria įmonės, ne valstybės ir kodėl dabar visuomet uh, valstybės turi būti sprendimas, kuomet iškyla problemų. Juk jūs esate liberalas. It... Mano ir komisijos pasiūlymuose siūloma investuoti ne, vieš, ne viešojo sektoriaus lėšas, bet privataus sektoriaus lėšas. Jūs net nesupratote komisijos pasiūlymo esmės. Jūs tik tai pagalvokime apie tai, ką daro EIB, Europos biudžetas ir valstybės narės teikia garantijas ir imasi priemonių, jeigu investicijos pakrypsta netinkama linkme. Viskas, tai viskas, ko reikia. Visi instituciniai investuotojai sutara dėl vieno dalyko - bendradarbiavimas, e, derinys, valstybės garantijos ir EIB e, ir privataus sektoriaus lėšos padės mums išbristi iš krizės e, aš esu už pri privataus sektoriaus lėšas. Aš esu liberalas. liberalas. Dabar ponė Cimer, GUE frakcijos vadovė. Dėkoju. Aš e, visų pirma norėčiau kreiptis į tarybą. Man kyla klausimas dėl finansų ministrų tarybos posėdžio. Ar pavyko pasiekti realios pažangos? Ar e, pavyko pasiekti, kad nacionalinės vyriausybės būtų pasirengusios ilgalaikiams investicijoms ir, ir prioritetams šioje srityje, prioritetų nustatymui. Aš viso to nematau. Komet ponas Junkeris tapo komisijos pirmininku, jisai pristatė programą, kurios e, vienas iš pagrindinių tikslų yra tvarus ekonomikos vystimas, socialinio sektoriaus e, vystimas. Tačiau man atrodo, kad ne visiškai tinkamai yra e, suprasta ta programa. Ir man atrodo, kad čia daug kas e, apverčiama aukštyn kojomis. Čia, ką tik tai buvo sakoma kolegų, jog e, neturi būti remiamasi vien tik tai viešomis investicijomis, turi būti remiamasi ir privačiomis e, lėšomis. Jeigu norime skatinti ilgalaikės investicijas. Tačiau man dėl šitų dalykų kyla problemų. Man kyla problemų ir dėl šitos programos apibrėžimo. Ar jūs e, pasitikite iš principo valstybių ir vyriausybių vadovais? Ar jie, kalbėdami apie investicijas, pristatys vakarykščius projektus kaip prioritetinius dabarties e, pri, pri, prioritetus? Aš manau, kad vis dėlto mums dar reikia daug ką pakoreguoti. Mes turime būtinai galvoti apie socialinius e, poreikius šiame kontekste. Aš manau, kad mums reikia daug rimto, nuveikti dar daug rimto darbo, kad ta programa taptų tinkama. Taip pat norėčiau paklausti jūsų, kokių pasiekmių turės e, direktyvos dėl matnystės atostogų e, atsisakymas arba kai kurių kitų svarbių socialinių aspektų atsisakymas. Visą tai darys įtaką investicijų programai. Visi Mes suprantame, jog aplinkosaugos, socialinės ir e, aplinkosauginiai, socialiniai ir netgi politiniai standartai nacionalinių lygmenių gali būti pabloginti. Kodėl Kodėl mes jau nes, iki šiol nesutelkėme tų privačių lėšų, kurios taip būtinos? Pone Štok norėtų Jums pateikti klausimą, jeigu sutinkate jį atsakyti. Man atrodo, kad ponė Štork nori šiandien visiems pademonstruoti savo žinias. Pone Štork, galite pateikti savo klausimą. Aš Man, aš manau, kad galbūt jūs pati gerai nesupratote tos e, programos esmės. 21 milijardas bus panaudotas kaip garantijos privatiems investuotojams, tačiau galbūt tie privatos investuotojai yra per daug tingus arba jiems neįdomu turėti pelno. nes aš nesuprantu tos logikos. Pone Štokia, pateikite tą klausimą pono Junkeriu, o ne man, jisai jums atsakys. Dėkuoju žaliųjų frakcijos vardu, pone Harms. Grįžkime prie anksčiau kalbėjusių kolegų minčių. Noriu pratesti pono Verhofštato mintį. Uh, Man padarė įspūdį rezoliucijos projekte, išvado rezoliucijos projekte tai, kad prasidėjo nauja kadencija, Donaldas Tuskas yra tarybos vadovas ir turėtume mąstyti apie tai, kaip atremti iššūkius. Mes juk turėjome išmokti daug pamokų e, po euro krizės, tačiau nematau jokių ženklų taryboje, kurie rodytų, kad e, yra valia užtikrinti euro stabilumą ilgos trukmės laikotarpiu. Visos priemonės, kurios buvo, parengto, kurios buvo skirtos kriziai įveikti, turėtų būti integruotos į Europos ekonomiką. Jei neturėsime labai tikslios, aiškiai apibrieštos ekonomikos politikos, mes neužtikrinsime, kad euras išliktų stabilus ilgos trukmės laikotarpiu. Nežinau, ką Jūs manote, bet atrodo, kad taryboje dominuoja nuomonės, kurie, kuriems piliečiai nepritars. Pažvelkime, kas vyksta su Luxemburgo skandalu. Aš žvelgiu didžiulę spragą rezoliu išvadų projekte. Po Luxemburgo skandalo jog didžiosios įmonės turėtų mokėti e, mokesčius ten, kur jos gauna pelną. Tai būtų naudinga ir tai padėtų jums iš karto atgauti Europos piliečių pasitikėjimą, jeigu patvirtintumėte tokią priemonę. Peržiūrėjus e, tarybos išvadų projektą, trumpą projektą ir palyginus jį su investicijų sąrašu, kuris yra milžiniškas, man susidaro įspūdis, kad abi institucijos taryba ir komisija laikosi nuomonės, kad laisva priekyba ir socialinių standartų žeminimas, e, dempingas aplinkosaugos rytyje, dideli stambaus masto projektai sukurs darbo vietas ir tvaro vystimosi pagrindą Europoje. Tačiau aš taip nemanau. Manau, kad ponai Timermans ir Junkeris turės daug nuveikti E, parengtas milžiniškas e, kalėdinių norų sąrašas. Pone Timermans, norėčiau, kad jūs e, įrodytumėte, kad iš tikrųjų esate tas, kuo, kas teigiate esas ir parengtumėte projektus, kurie atliktų tą funkciją, kurią turi atlikti. Negalime kalbėti apie E, brandolinė energija, tai nebekonkurencinga. E, iš kur paimti visas reikalingas subsidijas? Man gaila dėl to, kad visas investicijų planas yra prikimštas praeities projektų. Pati idėja buvo gera. Aš tikiuosi, kad ji bus tinkamai gyvendinta dėl Rusijos. būtų gerai, kad kalbėtume ne tik apie Ukrainą, bet apie realybę, gilę ES ir Rusijos santykių krizę. Ko galėtume pasimokyti iš pastarųjų kelių dienų įvykių? Ne tik mes esame priklausomi nuo importuojamos energijos iš Rusijos. Pažvelkime į šaltojo karo laikotarpį. Rusija e, yra susijusi, visiškai susijusi su kitomis valstybėmis taryba neturėtų pasiduoti pagundoms, kurios ją pasiekė iš Maskvos. Pirmininkas, ponė Hans, ponas Eterič, jums turi klausimą, prašau. Labas rytas ir gerų kalėdų. Jūs sakėte, kad nenorite kalbėti apie brandolinę energiją, nes, energetiką, nes ją reikia subsidijuoti. Tuomet ar jūs sutinkate su manimi, kad mums E, reikėtų atsisakyti neveiksmingų energijos gamybos šaltinių, tokių kaip, pavyzdžiui, vėjo jėgainių, kurias reikia subsidijuoti, nes tai yra tikrai prastų investicijų pavyzdys. Galbūt, ar sutinkate su manimi, kad reiktų laikytis to, kas iš tikrųjų užtikrina pajamas? Jeigu jungtinė karalystė tikėtų brandolinės energetikos konkurencingumu, tai jūs nekalbėtumėte apie projekt, tuos projektus ir tiesioginės subsidijas ir jūs nebūtumėte įsivedę fiksuotos elektros kainos, nes ta, tai egzistuoja 35 metus ir ta sistema netgi apsaugoto nuo infliacijos. Pažvelkite į Vokietiją, Lindstrom įmonę, kitas šalis ir pažvelkite, kiek ten kainuoja energija. Toliau AFDD e frakcijos vadu ponas Nato. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponia pirmininkė. Žvelgiant į e, tarybos darbo tarkę, matome, kad grįžtama prie to pačių temų. Augimas, darbo vietos, tarsi visa tai būtų E, aptariama vėl ir vėl, tačiau niekas nevyksta. Ispanijoje daugiau kaip 50 procentų jaunimo nedarbo, Prancūzijos ekonomika žlunga, Graikijai reikia išeiti iš euro, kad ekonomika vėl pradėtų veikti. veikti. Ir vėl vien tik tai žodžiai e, taryboje, tie žodžiai nieko ne, neišspręs. Centrinė tema, pono Junkerio investicijų planas, kuris E, stebuklingai 21 milijardą padars 30, 315 milijardų. Na, visą tai primena klasikinę dainą e, New Yorko pasaką. Nes dabar mes matome Strasbūro pasaką. Pana Junkerį, žinau, kad mėgstate išgerti, mėgstate parūkyti, tačiau tikiuosi, kad jūs mėgstate eiti lažybų. Nes tuomet aš siūlau realistiškesnį planą, kaip padidinti pinigus 15 kartų. Šiandien trečią valandą vyks arklių lenktynės. Ir e, yra arklys e, vardu svajonė, e, kurio statymai yra 15 prieš vieną. Galite pabandyti ten, ten. E, kitos lenktynės, e, kur dalyvauja dar geresnis arklys - super fantazija. Galite pabandyti statyti ant to arklius. Tačiau rimtai kalbant, jūsų investicinis planas yra svajonė, pagristas e, fantastinė ekonomika. Komisija prognozuoja, kad svertas, tas, apie kurį kalbama, yra įrodytas istorinės perspektyvos. Tačiau aš jumis netikiu, nes Tie patys eurokratai prieš dešimt metų sakė, kad euras atneš augimą ir darbo vietas. Pone Junkeri, Europa skęsta, nes net laiko pasaulinės konkurencijos, o Europos Sąjunga nėra tas atsakymas. Deja, Europos žmonėms jūsų investicijų planas yra tiesiog tas kalakutas kalėdoms. O tą progą aš noriu visiems palinkėti linksmų, labai linksmų kalėdų. herr abgeordneter nuttall es gibt eine frage der kollegin jaakonsaari. pone nuttall kolega jaakonsaari nori užduoti klausimą ar atsakysite prašom pone jaakonsaari. pirmininke jūs e, ką tik teigėte kad komisijos pasiūlymai ir investicijų programa yra tas pats kaip ir anksčiau Tačiau jūsų pasisakymas yra toks, e, kaip ir anksčiau, ką jau esame nekartą girdėję. Jūs e, suotą statyti e, arklių lenktynėse, o ne užsimti investicijomis. Tai atrodo, jūsų frakcijos pavadinime yra šis tas naujo pasikeitė viena raidė. Kokia yra alternatyva? Ką jūs siūlote patys? Jūs sistemingai priešinatės visoms alternatyvoms, uh, bet patys nieko nepasikuota. Kartais, kai žmonės e, stato ant arklių, tai kartais jie laimė. Atrodo, čia niekas nelaimė. Faktas yra tais, kad alternatyva yra laisva demokratinė Europa susidenti iš nacionalinių valstybių, kurios priima pačios sprendimus. Jie, jos neturėtų sudaryti organizaciją, kuri aiškiai nedemokratiška, kur sprendimus priima Europos komisija, kuris slaptai posėdžiauja, kur demokratiją apeinama, referendumų nesiklausoma. Mes atstovaujame demokratiją, laisvę ir todėl mes esame Europos žmonių balsas. Ačiū. das wort hat jetzt der fraktionslose abgeordnete de graaf. Dabar pas De Graf, neprisijungusiu frakciją. Pon, ponas Junkeris mums pateikė planą, kuris turėtų užtikrinti ekonomikos augimą Europoje. Tai reiškia, kad e, Niderlandai pavoks 8 milijardus iš savo piliečių, investuos į e, struktūrinį reformų sektorių. Tai reiškia, kad bus statoma, statomi greitkeliai, kuriais niekas nevažiuos, kad bus kvailų energetinių projektų ir taip toliau. Galbūt e, jūs grįžtate prie to, ką bandėte daryti, kai buvote Luxemburgo premjeras. Ir dabar e, 21 milijardas taps 3, 3, 3, 315 milijardų. Ar bus įvairių paskatų ir nuolaidų įmonėms. Komet mes matome Europos Sąjungos imperiją, matome, kad yra dar labai daug skirtumų tarp valstybių e, narių. Matome, jog labai e, didelis nedarbas yra, galbūt jūs geriau pasisakytumėte už euro panaikinimą ir už valstybių suvereniteto atkūrimą, kad kiekviena valstybė galėtų uždaryti savo sienas ir jas saugoti, neįsileisti nepageidaujamų imigrantų, turėti savo pinigus ir valdyti savo ekonomikas. Būtent šituo keliu jūs turėtumėte eiti, ponė Junkerį, o jeigu neinate šituo keliu, turėtumėte atsistatydinti. E Dėkuoju dabar ponia Grostet. EPP. Dėkuoju ponia pirmininkė. Aš taip pat, kaip ir daugelis kolegų, norėčiau kreiptis į tarybą. Manau, kad šis vadovų tarybos e, posėdis yra esminės svarbos. Europiečiai kenčia, jie nebetikė ateitimi, todėl aš manau, kad e, tarybos pareiškimas kurį girdėjome šiandien, e, yra pakankamai blankus. Mes e, nuo vieno nusivylimų einame prie kito nusivylimų ir e, matome, kad trūksta ambicijos, kad trūksta solidarumo. Turime nebetidėlioti veiksmų, turime veikti. Valstybių ir vyriausybių vadovai turi e, suteikti politinę paramą Junkerio komisijos investicijų paketui. Visos priemonės jau parengtos, turime kuo greičiau įgyvendinti tas priemonės. Neturėkime iliuzijų. Be e, stabilių pinigų, be stabilių finansų nebus ekonomikos augimo. Ir e, jeigu norime patraukti privačias lėšas, tai yra visiškai realus dalykas turint omenyje dabartinę padėtį. Tikrasis augimas galės būti užtikrintas tik tai, jeigu valstybės narės turės pakankamai drąsos įgyvendinti būtinas struktūrinės reformas. Tos valstybės, kurios to nedarys, turės prisijimti atsakomybę prieš savo piliečius. Nes tas laikas, kuomet nepakanka drąsos ir jos nepakakdavo Europos lygmenių, jau praėjo. Dabar turime remtis naujojų požiūrių, turime siekti mažiau biurokratiškumo, daugiau veiksmingumo ir tai leiks mums pasiekti gerų rezultatų. Bet būtina, kad sugrįžtų pasitikėjimas. Tik esant pasitikėjimui mes galėsime e, žengti į priekį. Aš noriu, kad Europa būtų uh, stipri ir kad galėtų atsilaikyti konkurencinėje kovoje ir prieš Aziją ir prieš jungtinės valstijas. Keletą žodžių apie Ukrainos padėtį. Taip, Ukrainos padėtis yra rimta, turime paremti Ukrainą. Tačiau lasdos politika mūsų diplomatiniuose santykiuose su neišvengiama ir didelė partnerė Rusija kol kas e, ne, ne visiškai pasiteisino. Neturi būti dalinių priemonių čia. Aš manau, kad turime eiti link ambicingų ir aiškių išvadų ir mes turime siekti valstybių narių atsakomybės. Ponas e, Gerjero Salom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Junkerį, ponė ministrė, kaip e, pranešėjas Uh, Atsiprašau, jūsų. Jūs jau nebeturite galimės pasisakyti, prašau, ponės Salom. Dėl Parlamento Europeo. Kaip pranešėjas humanitarnės pagalbos klausimų, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, vieną aspektą, kurį galbūt daug kas laiko nelabai svarbiu. Turiu galvoje ebolos e-, epidemiją. Galbūt tai nepakankamai svarbus dalykas, nepaisant to, kad tūkstančiai žmonių mirė nuo šitos lygos. Tas protrukis yra ne Europos Sąjungoje, bet mes turime padėti suvaldyti e, šį e, protrukį. Nes čia kalba sukasi apie tūkstančius, gal net e, milijonus gyvybių. Kartu su ponos Tilianydis, mes e, turime siūsti medikus, laboratorijas, kad gelbėtume gyvybės ir kad e, užtikrintume orumą. Nes čia kalba sukasi apie žmonės. Dėkuoju, ponas Duda. Pirmininkė, Norėčiau visų pirma išsakyti savo nepasitenkinimą dėl to, kad Ukrainai ES parodė tokią menką paramą. Šalies prezidentas Porošenko nebuvo pakviestas į Europos vadovų tarybą. Norėčiau pabrėžti štai ką. Jeigu tarybos išvadose paraginsite abi šalis Ukrainą ir Rusiją laikytis Minsko sutarties, tai reikš, kad agresoriaus ir aukos situacija bus vienoda, o tai skandalas. Kitas dalykas - investicijų planas 315 milijardų eurų. Komentuodamas šį klausimą, manau, kad labai svarbu e, numatyti visoms e, Europos valstybėms tokias pat sąlygas. Prisiminkime sąnglaudą, Pamastykime apie šalis, kurios sustojo į ES po 2004-ųjų. Dažnai tom šalims prisireikia daugiau pagalbos nei krizė išgyvenančioms valstybėms, nes jų ekonomika yra prastesnėje būklėje ir infrastruktūros plėtojimas nėra taip e, gerai pažengęs. Aš tikiuosi, kad atsižvelgiant į tai lėšos bus paskirstytos tolygiai. Pirmininkas toliau ponas Telička dviems minutėms. Pirmininkė, ačiū. Apgailestauju, kad UKIP partijos atstovas po savo e, pasirodymo išėjo, nes aš norėjau jam pasakyti, kad aš pažįstu britų verslininkų, kurie yra investavę užsienyje ir jie laukia to investicijų plano, ir, nes jį sudaro trys ramšiai, kurį pristatė komisijos pirmininkas ir visi tie ramšiai yra aktualūs ir susiję kalbant apie geresnį reglamentavimą, apie kurį, kaip supratau, kalbėjote, vidaus rinkos plėtotę, kuri jums taip pat rūpi. Noriu išsakyti vieną pastabą. Nebejoju, kad investicijų planas galėjo labiau pasiremti kai kuriais siūlymais, pavyzdžiui, mano frakcijos siūlymais. Turiu šiokių tokių abejonių dėl kitų to plano aspektų, bet bendrai tai yra geras planas. Ir būtent to reikia um, piliečiams ir verslui. Tai net nesulyginama su tuo, uh, ką siūlė ankstesnė komisija. Manęs dar neįtikino kai kurie elementai ir vakar nesulaukiau atsakymo į klausimą dėl geresnio reglamentavimo. Aš tikiuosi, kad pagrindas bus rimtesnis ir kad pasieksime pažangos ir šioje srityje. Kreipiuosi į tarybą. Ministre, jūsų pasisakymas pradžioje mane labai nuvylė Jūs kalbėjote labai bendromis frazėmis, nekonkrečiai, neaptarėte konkrečių klausimų. Kas vyksta Europoje? Ponas Verhofštatas kalbėjo apie telekomų paketą. Sakė, kad piliečiai ir verslas laukia jau daugelį mėnesių, jei ne metų. Kokia pažanga tarp tinklinio ryšio, tinklo neutralumo klausimais pasiekta, į tai neatsakėte. Ir užbaigdamas noriu pasakyti, kad e, paminėti ketvirtąją geležinkelių paketą. Ką pasiekėme? Mes net nepradėjome nieko. Mes e, turime pradėti diskusijas dėl techninės ir valdymo dalių atskirimo. Verslas investuos, jeigu mes padarysime pažangos šioje srityje. Galėčiau kalbėti apie kitus sektorius, tačiau išsamus atsakymo nesulaukėme. Ačiū. Ačiū. Ponas Etheridge pakėlė mėlyną kortelę. Noriu žodį Jums klausimą, ar atsakysite? Prašom, ponė Etheridge. Ačiū, kad atkreipite um, dėmesį į Polo puikia, puikų pasisakymą. Nebejoju, kad Britų verslas investuotų. Uh, koks verslas investuotų į scenarių, kai negalima prarasti. Tačiau ar nesutinkate, kad uh, mokesčių mokėtojai turi remti tas sistemas yra dėl, dėl to, kad tai yra blogos investicijos. Jeigu institucijos nebūtų blogos, privačios įmonės be vyriausybių paramos e, ir be mokesčių mokėtojų pinigų e, investuotojai tas programas. Aš e, nesupratau, apie kokias blogas investicijas jūs kalbėjote, tačiau manau, kad atsakymas yra labai aiškus. Aš tvirtai tikiu privačiomis investicijomis. Tačiau noriu priminti, kad planas, kuris šiandien yra pateiktas, yra būtent paskatinti investicijas skirtas Aš kalbėjausi su ne vienu britų investuotoju ir jie puikiai supranta šį planą. Aišku, jie turi ir pastabų, tačiau tai jų žodžiai visiškai kitokie negu jūsų kolegos išsakyti prieš keletą minučių. Ačiū, toliau, pana Franca. Grazie, prezident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš šios, šioje diskusijoje, kalbėdami apie vadovų tarybą, galbūt turėtumėme kalbėti apie visiškai kitą to, to sustikimo darbo tvarkę. Tai darbo tvarkėje piliečiams turėtų būti suteikta svarbiausia vieta ir turėtų būti iš principo vienas klausimas, kaip tinkamai e, paskirstyti pajamas ir kaip paskirstyti darbą. Mes e, matome jog e, taryba kalba apie ekonomikos e, augimą, OECD paskelbė ataskaitą, kurioje kalbama apie neligybę, apie skirtumus. 8 procentai bendro vidaus produkto yra prarandama dėl tų skirtumų, dėl neligybių. Tai yra ir makroekonominė, ir socialinė, ir ekonominė problema. Tad turime spręsti šitą problemą. Turime keisti savo ekonominę politiką, turime užtikrinti e, minimalias e, pajamas Europoje. O jūs kalbate apie pasitikėjimą, tuo tarpu Žinome, jog dabar komisijos pirmininkas yra susijęs su be galo dideliu skandalu susijusiu su finansų sritimi. Mes e, turime pasitikėti tų investicijų pasiūlymų, tačiau galbūt tai yra tuščia dėžutė, nes tas 21 milijardas neva tapsės 315 e, e, milijardų. E, tarybos pirmininkas kalbėjo apie priemonės, kurios paskatins ekonomikos augimą. Aš manau, kad e, viskas nesibaigs vėl bendrų streiku. Pone pirmininkė, kalbant apie tuos sektorius, kuriems skubiai reikia investicijų, aš norėčiau paminėti du, nes man jie atrodo labai svarbus. Investicijos būtinos mokslinio tyrimų sektoriuje, nes tai yra Europos pažangos ir gerovės variklis. Reikėtų investuoti į universitetus, nes žinome, kad tų investicijų trūksta ir universitetai dabar dirba mažesniu pajėgumu. Turime skatinti uh, mokslinius tyrimus pramonės srityje, mokslinius tyrimus alternatyvinio energetikos e, šaltinių srityje. Turime taip pat investuoti į jaunimą, į profesinį mokymą ir į darbą. Turime investuoti į mokslinius tyrimus socialinėje srityje, nes turime renktis ateičiai, kadangi Jeigu galvojame apie ateities problemas, tai tos problemos prasideda jau šiandien. Aš buvau nustebintas, kad Ispanijos vyriausybė yra vienintelė vyriausybė ES, kuri pateikė pusantro puslapio dokumentą, kur kalbama apie labai neaiškius dalykus ir apie e, ne, ne, neaiškius prioritetus. Turime investuoti jaunimą. Pone pirmininkė, jau praktiškai praėjo Italijos pirmininkavimo pusmetis. Mes labai laukėme to pusmečio ir tikėjomės, kad mūsų piliečių padėtis uh, pagerės, kad ekonomika auks. Aišku, čia tenka atsakomybė ir kancleriai Merkel, ir Europos komisijai, tačiau taip pat ir Italijos vyriausybė, jai tenka labai nelė atsakomybė. Italijos vyriausybė visiškai pamiršo kai kurios prioritetus. Pamiršo, jog reikėjo imtis priemonių darbo rinkoje. Reikia kurti palankes užimtumui sąlygas. Ir turime galvoti apie uh, tą naštą, kuri slegia darbo vietų kūrimą, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse, nes tos įmonės ir toliau užsidaro, jos bankrutuoja, todėl kad yra per daug mokesčių ir yra per daug ir nesuprantamos biurokratijos, kuris legia ir Italiją, ir visą Europą. Italijos vyriausybė prarado progą kuomet e, buvo e, įmanoma paskatinti e, įmonių vystimasi daug veiksmingiau. Nieko nebuvo konkrečiai padaryta, padaryta sprendžiant įmonių problemas, taip pat imigracijos problemas. Ir matome tik tai skandalus. Ir tai, kas dabar darome, nepadės nei Italijai, nei Europai. Ši pirmininkaujanti, e, dabar pirmininkaujanti valstybė nutilėjo rimtas problemas, užuot konkrečiai veikusi. Reikėjo veikti taip pat vietinių valdžios struktūrų lygmenių. tarp uh, vyriausybės, Italijos vyriausybės ministrai yra įsipainioję į vairiausius skandalus, tai yra tikra gėda. Jūs turite išeiti iš valdžios, todėl kad jūs apvagėte savo valstybę ir piliečius. Gėda. Kai... Ar sutinkate atsakyti į... Pona E, Breso, noriu užduoti Jums klausimą. A, questa... Norėjau paklausti parlamento narės, ar, jena, ar jai neatrodo, kad jinai Italijos parlamente dirba, o ne Europos parlamente. Dabar kalbame apie Europos komisijos programą. Jūs nepasakėte nei žodžio apie tą programą. Aš manau, kad Italija, kaip pirmininkaujanti valstybė, pirmininkavo labai sėkmingai. Manau, kad e, mes visi arba laimę, arba pralaimę kartu, turime veikti kartu ir manau, kad turime kalbėti tą temą, kurią šiandien turime diskutuoti apie investicijas. Jūs apie tai nesakėte nei žodžio. Taip, Italija yra korumpuota, yra daug skandalų. Romoje veikia mafija, ta mafija apvagia mūsų piliečius ir jeigu nebus sprendžiamas šitos problemos, jeigu nebus prašoma pagalbos iš Europos, tai mes nieko nepasieksime. Jeigu nežengsime į priekį, tai nei mes, nei Europa nedarys pažangos. Ačiū dabar Korvin Mikė. Atrodo, kad e, parlamento nariai nesupranta paprasto dalyko. Kovoti su nedarbu reikia pinigų. Kad, reikia, kad gautum pinigų, reikia mokesčius e, imti, ne, o keliant mokesčius prarandamos trys darbo vietos e, kasdien. Jeigu bendrovė išvengia mokesčių, ji gali pigiau gaminti, daugiau parduoti ir sukurti darbo vietų pono Junkerio dėka, bet ministro pirmininko, kuris buvo didžiosios e, Luksemburgo kunigaikštystės ministras pirmininkas, o ne tarybos e, komisijos vadovas. E, kiitoksia. Seuraavaksi. Na, ačiū. Toliau Gardinį. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Šiandienos diskusija yra gyvybiškai svarbi, mano nuomonė, tai yra unikali proga tarybos sustikimas vykstantis netrukus bus labai svarbu. Mes savo frakciją daug apie tai kalbėjome. Kalbėjome apie vairius e, anksčiau siūlytus dokumentus ir dabar E, imamės veiksmų pagal tas ankstesnės diskusijas. Aš norėčiau kreiptis į pirmininką Junkerį. Mes jumis pasitikime, parodėme savo pasitikėjimą jumis ir ar galite užtikrinti, kad šis investicijų planas taptų galimybę ištaisyti pusiausviros ir trūkumą ir asimetriją eurozonoje. Jeigu tų disbalansų nepanaikinsime, bijau, kad planas e, bus pakirstas. Uh, kadangi eurozona nėra patraukli, tai kapitalas yra investuojamas kitose šalise. E, dvi eurozono šalis turi perviršį e, ir tokias problemas taip pat reikės spręsti. Mūsų kolegos iš Amerikos, valstybių, kitoje Atlanto pusėje jau ne vieną kartą apie tai yra ne, kalbėję. Jeigu tokios problemos, šios problemos, perviršio problemos nespręsime, tai E, mūsų kolegos iš JAV, ko gero, praras susidomėjimą ir e, investicijų sutartimi su ES. Tai yra prioritetas visgi e, tiek JAV, tiek mums. Taigi norėčiau palinkėti tarybai ko geriausios kloties ir Tikrai reikia e, tokias spragas na, užkamšyti ir atkurti piliečių pasikeimą. Čia toliau ponia Gebhard. Ačiū pirminkė, aš taip pat kaip ir kiti kolegos norėčiau kreiptis į tarybą. E, šis kreipimasis yra raginimas dirbti kartu su mumis, orientuojant mūsų politiką į ateitį. Tai yra svarbu, tačiau vienas dalykas, kurio neturime pamiršti, yra tai, kad prioritetas turėtų būti ne vien tik tai augimas, bet ir aukštos kokybės darbo vietų kūrimas ir tvarumas. Tam turime skirti daugiausia dėmesio, o ne taip, kaip man susidaro dabar įspūdis bandyti e, dirbti tai šiandien, tai ten turime koncentruotis ties svarbiausiamis investicijomis e, ir užtikrinti, kad darbo vietos būtų kuriamos pirmaujančiose srityse, e, skaitmeninėje sferoje, energijos sferoje, infrastruktūros plėtojime, kad e, darbo vietos būtų kuriamas ten, kur jų piliečiams reikia. Ačiū. Toliau panas Demes Maker. Ačiū pirmininkė norėčiau grįžti prie situacijos Ukrainoje. Mums malonu, kad taryba įsipareigojo plėtoti asociacijos sustarimą Ir reikėtų, kad valstybės narės greitai šį sustarimą ratifikuotų. Kalbame apie suverenumo atstatymą Tai yra sudėtinga užduotis ir Ukrainai reikia mūsų pagalbos. Tuo pat metu matome, kad sankcijos prieš Putino režimą poveikį turi. Ir mes niekada neturime sutikti su neteisėta Krymo aneksija. Ir dabar turiu konkretų klausimų. Per klausimus dėl žmogaus teisų padėties Krymo pusęsalyje, kuris vyko uh, parlamente neseniai, Buvo iškeltas klausimas dėl rusų pasų dalymo e, Krymo pusęsalėje, kur tarsi prievarta žmonėms buvo išduodami rusų pasai, pasai. Ar jie bus pažinti tie pasai, nes tai tarsi ir legalizuotų Rusijos aneksiją. Ponas Lamsdorf. Pirmininkė, tarybos pirmininkė. Liberalai nori, kad ES pasisektų, norime, kad komisija, ši komisija sėkmingai dirbtų ir tam reikia trijų dalykų. Geros veiksmų programos, man Junker, jūsų veiksmų programa yra gera, jūs parodėte drąsą, nebijoju, kad su Franso Timmermanso pagalba jums tai pavyks ir įtraukite ambicingus projektus į programą reikia struktūrinių reformų valstybėse narėse ir tai mus ypač neramina. Prancūzija, Italija ir Belgija, kurioje buvo surinktas streikas reaguojant į gana nuosaikės reformas. Šalis turi būti ambicingesnės, jeigu jos nori, kad Europa pasiektų sėkmės. Dar vienas svarbus elementas - investicijų programa. Daug kas kritikavo ją, tačiau manau, kad netinkama tai išpūsti yra ir teikti, kad uh, E, neįmanoma pasitelkus valstybės garantijas pritraukti privataus sektoriaus lėšas. Jūs sakėte, kad Europos investicijų bankas priims sprendimus dėl projektų. Mes tikrai pasitikime tą instituciją. Vokietijos vyriausybė darė viską, kad e, Europos lėšos būtų investuotos į nenusisekusi Berlyno Brandenburgo oro uostą. Mes nenorime, kad tai būtų, norime, kad lėšos būtų skiriamos tinkamiems projektams. Ačiū toliau ponas Dimitrijus Papadimulis, GUE frakcijos vardu. Ačiū. Neoliberalai nori, kad griežtos taupimo priemonės padidintų investicijas. Konstatuojame, kad investicijos sumažėjo 15 procentų. Todėl dabar bandoma keisti politiką, investuojant daugiau valstybės lėšų į augimą, pasitelkiant ES biudžetą ir valstybių narių biudžetus. Pone Junkeri, jūs pristatėte tuščius planus, nes Tik tai Jėzui pavyko iš e, kepalo duonos ir vienos žuvies pasiūlyti maisto visiems. Tai praktiškai neįgyvendinamas projektas, bet kas jums tai pasakytų? Pone Delavedova, šis be, tuščio, tuščio pono Junkerio paketo e, pagrindu jūs bandote aiškintis ir siūlote jam pritarti kokiu pagrindu valstybės narės dalyvaus, pagal kokius kriterijus, kas garantuos, kad tos investicijos tikrai užtikrins augimą ir didesnę sąglaudą. Jūs nieko apie tai nepasakėte ir man atrodo, kad šioje vadovų taryboje nieko neįvyks, tik bus palinkėta gerų naujų metų ir gerų kalėdų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisakyti dėl ebolos epidemijos ir dėl to, kaip ES padeda spręsti šią e, problemą. Ekspertai sako, jog tokia padėtis e, susidarė dėl e, dikumėjimo, dėl miškų nikimo ir dėl e, sveikatos e, apsaugos prastėjimo. Europos Sąjunga Europos Sąjungoje. Problema yra ta, kad ministrai susirinks rytoj ir jie beje jau ir prieš kurį laiką yra pasirašę ekonominių sutarčių su AKR valstybėmis, su tomis buvusiomis kolonijomis yra e, nustatomas preferencijų sistemos tos valstybės gali naudotis Europos rinkos privalumais, jiems panaikinami muitai, 80 procentų jų e, eksporto gali patekti be muitų. Jie visi gali naudotis mūsų infrastruktūromis ir nemokėti jokių e, muito mokesčių. Tad ką mes galime padaryti? Tack för ordet, fru talman. Ponas Peteris Lundgrenas iš FDD frakcijos. Ačiū pirmininkė. Junkeris sako, kad jam reikia daugiau pinigų. Tai manęs nestebina, nes atsakomybė už mokesčių mokėtojų pinigus praktiškai neegzistuoja šiame parlamente. Jei peržiūrėsite e, išmokas, pamatysite, kokie, koks yra skirtumas tarp, tarp čia esančių ir kasdien ir, ir paprastai gyvenančių žmonių. Daugiau nei 47 procentai Europos gyventojų nusprendė nedalyvauti Europos parlamento rinkimuose, o 100 tūkstančių eurų išmokama kiekvienam parlamento nariui, kai, kai, kai jis išeina iš parlamento ir e, galima gauti tuos pinigus ir nieko nedaryti, tuo pat metu mokant mažesnį mokestį, mažesnius mokesčius nei, pavyzdžiui, Belgijoje žmonės moka mokesčius. Jeigu jūs manote, kad jūs atlikote savo pareigas, tai tikrai visiškai nelogiška mokesčių mokėtojai, kai jie išeina iš darbo, netenka darbo, gali būti, kad jiems teks daugelį metų ieškoti kito darbo ir jiems visą laiką reikės mokėti mokesčius. Už tas visas išmokas čia mokamas. Ponas Junkeris kalba apie e, tai, kad reikia atgauti žmonių pasitikėjimą. Pažvelkite į tai, kaip mokesčių mokėtojų pinigai tvarkomi šiame parlamente. Aš sakyčiau, kad tai yra misija neįmanoma. Turime suvokti, kad visiškai nerodome pagarbo žmonėms, kurie kovoja dėl išgyvenimo. Kaip jie gali pasitikėti tuo, kas čia vyksta? Pirmininkė, ačiū. Toliau pane Picota vienai minutiai. Dėkuoju. Vadovų taryba e, šią savaitę bus kupina naujovė, bus naujas komisijos pirmininkas, bus kitų naujų dalykų, tačiau tas susitikimas nieko nepakeis mūsų piliečiams, nepakeis bedarbiams, jaunimui. Girdime vien tik tai pažadus. Aš jau pavargau nuo tų e, pažadų. Baigėsi 14 metai, baigėsi Europos e, semestras, girdime bereikalingų tuščių kalbų. Tik taip komisijos pirmininkas pasakė kalbą, jūs plojate tai kalbai, tačiau pasakykite bent vieną dalyką, e, kurį prisimins Europos piliečiai. Kas pasikeis e, Europoje? Ponas Renci sakė, e, pirmininkavimo pradžioje, noriu žmogiškos Europos, ne banko Europos, noriu, noriu kad būtų gelbėjamos šeimos. O ponas Junker pasakė, dėkui, ponė Renci. Visą tai jokinga. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turime klausyti, įsiklausyti į rinkėjus, į piliečius. Mes e, turime užtikrinti tinkamą vidaus rinkos funkcionavimą, kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimu ir tuomet e, siekti tikros energetikos rinkos, kurie būtų užtikrinamos jungtis. Mums taip pat būtina, kad ES būtų saugesnė, kad e, būtų veiksmingai kovojama su terorizmu, kad būtų užkertamas kelias ES kovotojams e, dalyvauti trečių valstybių konfliktuose. Turime taip pat E, reaguoti į tokias tragedijas kaip Pešavaro tragedija, kur šimtai vaikų e, žuvo mokyklose. Pagalvokite, kaip būtų, jeigu tokie dalykai vyktų, vyktų Europoje. Turime taip pat turėti sienų kontrolės bendrą politiką. Dabar vidinių sienų nebėra. Mes tik turime bendras išorės sienas. Turime kalbėti apie Ukrainą, turime kalbėti taip pat ir apie Rusiją. Turime kalbėti apie Rusijos ekonomikos žlugimo galimas pasiekmes mūsų ekonomikai. Mes turime spręsti visas tas problemas, to nori mūsų rinkėjai. Bet linkiu Jums ko geriausios kloties ir linkiu linksmų kalėdų. Pone Bons, ponas Abras norėtų paklausti, pateikti Jums Mirinosios kortelės klausimą. Ar sutinkate? Taip. Tai, ką Jūs sakote, ponė Gonsalės, apie energetiką, apie kitus dalykus, man patinka. Tačiau kodėl energetika Itali, Ispanijoje kainuoja brangiausiai Europoje, todėl kad čia įmamasi protekcionistinių priemonių. Yra proteguojama ta pramonės šaka jūsų valstybėje. Tad uh, jeigu Ispanija nesugeba išspręsti savo vidaus problemų, kaip jinai gali skustis dėl problemų Europos lygmenių. Aš kalbėsiu is, ispaniškai. Pasakysiu, jog Ispanijos vyriausybė bando sumažinti energijos kainas, tačiau energetika turi būti konkurencinga, kadangi tai yra pažangos vienas iš pagrindų. Mes e, turime atsižvelgti į galimą rusiškų dujų e, sumažėjimą ir turime galvoti apie Šiaurės Afrikos dujas, Alžyro dujas. Antra melinoji kortelė. Ponas Sanys, ar sutinkate atsakyti? Jūs kalbėjote savo pasisakymę, kad didelę svarbą skiriate kovai su mokesčių vengimu. Ar jūsų partija būtų pasiruošusi ryštingai elgtis tų šalių atžvilgių, kurios e, pernelyg e, didelę mokesčių naštą numato piliečiams ir taip atveria e, vartus juodai ekonomikai, pavyzdžiui, kaip yra Vengrijoje. Taip, Puiku. Toliau, ponė Premonžberės, vieną minutį. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau kreiptis į pirmininkaujančią Italiją ir akcentuoti skaitmeninės ekonomikos svarbą. E, visi mano, kad tai yra tas kelias, kurio pagalba investicijų planas užtikrins e, pridėtinę naudą. Tačiau pasieksime sėkmės tik tai tuo atveju, jei investicijų vaisiais naudosis europiečiai. E, skaitmeninės darbo tvarkė darbotvarkės plane yra ir e, aptarti fiskaliniai aspektai. Tai yra ypač svarbu ir jūs turėtumėte šį klausimą kelti Europos vadovų taryboje. Taip pat turėtumėte pasiekti pažangos duomenų apsaugos rytyje, nes jei to nepadarysite, e, įvyks e, žinių ir patirties nutekėjimas, ko nenorėtume. Kreipiuosi į komisiją. Rytojus vadovų taryboje prisidėsite prie kelio gairių plano rengimo dėl eurozonos ateities. Klausydamasi pono Manfredo Weberio, pagalvojau, kad kad mums būtina pasiekti pažangos eurozonoje, e, nes mes esame susiję ir priklausomi vieni nuo kitų. Ir šiandienos pasaulyje suvokiame, kad mums ypač stinga kolektyvinių pajėgumų priimti iššūkius. Pirmininkė, jūsų sako, kad kalbėtojos laikas baigėsi. Mums reikia papildomų priemonių pinigų ir, Europo, ir ekonominėje sąjungoje šiandien. Ačiū neleisiu užduoti klausimo pagal mėlynąją kortelę, nes pane Beres ir taip viršėjo jai skirtą pasisakymo laiką. Toliau ponas Bentliukė, ponė pirmininkė. Išklausėme puikios pono Verhofštato liberalų vadovo kalbos ir net ponas Verhofštatas pastebėjo, kad eurozona, eurozona išgyvena gilę krizę. Tai labai įdomu, Jis kritikavo tai, kad jis kritikavo tarybą, tačiau jo kritika tarybai nebuvo tinkama, nes nebuvo atlikta analizė, kodėl eurozona išgyvena tokią krizę. E, Australija, Okeanija, Azija, Junktinės valstijos išgyvena augimą. Šalis už ES ribų auga tačiau eurozona ne. Noriu užduoti klausimą tarybos atstovui. Kodėl eurozona neišgyvena augimo? Mes turime bendrą valiutą, komisiją, kodėl mes nepasiekėme augimo. Pamastykite apie tai. Toliau ponas, ponas Liukė, ponas Lamsdorf kelia mirinę kotelę. Prašau, ponė Lamsdorf, 30 minutų, sekundžių. Pone pirmininkė. Turiu du klausimus ponui Liukė. Visų pirma, ar jis nepastebėjo, kad struktūrinės reformos eurozonos valstybėse nebuvo įgyvendintos? Nepakanka vien skatinti augimą. Aš turi, turiu omeny Prancūziją ir Italiją. Prancūzija ypač kelia susirūpinimą. Antras klausimas. Ar jūs esate jūs buvote taip arti pono Verhofštato, kad net pastebėjote, kokios spalvos jo akinių stiklai. Iš tikrųjų, aš tai mačiau netgi tokiu atstumu. Ir iš tikrųjų, struktūrinės reformos nebuvo gyvendintos, aš sutinku. Be to, reiktų dar pri, pri, pripažinti, kad E, nebuvo leista pasitelkti straipsnio, kurį norėjome panaudoti. Jeigu būtų elgtasi kitaip, vidaus reformos jau būtų buvę gyvendintos. Taisyklės galima keisti pagal kiekvieno norus. Pirmininkė, dabar labai griežtai reikalausiu, kad laikytumėtės pasisakymui skirto laiko, kad būtų galima užduoti daugiau klausimų pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Uh, Ponas Oliren, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Europai reikia augimo ir darbo vietų, taip pat investicijų, ypač iš privataus sektoriaus. Ir šią prasme pono Junkerio investicijų planas yra labai palankus. Europą reikia reformuoti, kad ji galėtų pritraukti tas investicijas. Reikia sukurti verslui palankę aplinką E, reikia užtikrinti paslaugų vidaus rinką, skaitmeninę vidaus rinką. Mūsų laukia iššūkių nemažai, nemažoje eilėje sričių. E, turime kurti bioekonomiką ir aukštasias technologijas. Valstybės narės turi gyvendinti struktūrinės reformas, ypač didžiosios e, Prancūzija ir Italija augimo ir stabilumo paktas vis dar galioja ir jį reikia pasitelkti. Vokietija turi išnaudoti laisvę manevrams, kad padidintų investicijas, o ECB turėtų paskatinti ekonomikos saugimą, jei ne per kalėdas, tai per naujus metus. E, jums yra mėlynosios kortelės klausas, e, pono papadimulis, prašau. Ačiū pirmininkė. Pone Ren, pastarosiomis dienomis girdime daug gazdinimų ir propagandos kad, apie tai, kad kad jeigu Graikijoje kitose parlamento rinkimuose laimės netinkamos partijos, mums teks pasitraukti iš eurozonos. Kaip jūs vertinate tokius gazdinimus? Kaip jūs tai pakomentuotumėte? Ačiū už klausimą, ponė Papadimulė. Graikija išgyveno tikrai sudėtingą laikotarpį, dabar jį vėl atsigavo ir eina augimo keliu. Aš neketinu kištis į Graikijos vidaus politiką, tačiau manau, kad po pon, ponas Cipras ir jo vadovaujama partija ir, ir įsipareigojimas eurozonai yra labai konkretus ir tai yra svarbiausia. Didžiulis, didžiulė Graikijos skola, man atrodo, turi būti restruktūrizuota ir turėtų būti pratesti e, skolos sugražinimo laikotarpiai. Toliau panas Butikoferis vieną minutę. Ačiū pirmininkė, pirmininkė Junkerį. Ponios ir ponai. Šioje diskusijoje dėl to, ar pono Junkerio investicijų planas bus e, veiksminga nauja pradžia e, tvariam augimui. Mūsų žaliųjų raginimas visų pirma yra skirtas tam, kas, kad visos valstybės narės prisidėtų kiekviena prie šio investicijų plano. Noriu paprašyti tarybos atstovo, kuris e, ir girdėjo iš įvairių e, šios salės pusių įvairių raginimų rimtai atkreipti dėmesį į tai. E, kaip panas Junkeris sakė, dėl kriterijų tai neturėtų būti jokių sektorinių ar geografinių e, kriterijų. Tai turi būti Europos prietinė vertė, atrinkti projektai turi būti Europos investicijų banko ekspertų pagal objektyvius kriterijus ir čia turi būti pritrauktos privačios investicijos. O mažos ir vidinės įmonės neturi būti paliktas nuo šalyje. Ačiū dabar panas Zarianopoulos. Vadovų sustikimas bus dar vienas išpulis prieš žmonės, kaip ir ES ir NATO kišimasis Ukrainoje ar kur kitur pasaulyje. Tai tiesiog sukels didesnį pabėgėlių srautą e, e, ir kils naujas e, karas pasaulyje. Atsigavimas ekonomikos yra labai nežymus ir gali būti, kad krize vėl įsi, įsigalios. Bus ir toliau E, didinama skola, e, o tie 300 milijardų nieko nereikš. E, konkurencija tarp didžiojo verslo įmonių, tarp vyriausybių nieko bendro neturi su žmonių interesais. ES net taps draugiškesnė žmonėms. Patys žmonės turi imtis iniciatyvos ir nuversti šią barbarišką struktūrą. Ačiū. Ponas Gjurk, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Pirminkė, gerbėjai kolegos, kad atgaivintume e, Europos ekonomiką, e, tai mums reikia visiems tą tikslą renti. Tačiau aš turiu tam tikrų abejonių ir norėčiau pakomentuoti keletą dalykų. Be EIB išteklių jokių naujų pinigų nesimato. Pažvelgsime į Europos tinklų sujungimo projektus ir horizontas 2020, tai matome, kaip pinigai tiesiog dėliojami iš vienos kišenės į kitą. Tas multiplikatoriaus poveikis, apie kurį kalba komisija, yra pernelyg optimistiškai vertinimas. Manau, kad tos prognozijos nėra realistiškos, dėja. Na, o trečia, atsižvelgiant į įvardymus nuvastavimus, tai reikia ypač dėmesį skirti projektų atrinkimui, nes tik tai geri projektai gali pasiekti rezultatų. Turime užtikrinti, kad projektai, kuriuos remsime, turėtų didelių e, ilgalaikių tikslų. Pavyzdžiui, e, energijos projektai tinka tokius kriterijų. Todėl turime žengsti e, svarbius žingsnius užtikrinami energijos tiekimo saugumą. Tačiau ir Baroso E, pasiūlymai daug dėmesio skiria energetikos dimensijai, tačiau vis tiek neišbridome iš tos situacijos, e, kuomet trūksta išteklių šiam sektoriai. Jeigu pažvelgsime į ES rytinę dalį, tai čia e, daug reikia nuveikti, nes tik prieinama energija gali užtikrinti, kad turėtume energijos rinką Europoje, nes tik pigesnė e- e- energija gali padėti e, Europai tapti konkurencingesnė. Pone Girk, jums noriu užduoti klausimą kolega, ar sutinkate atsakyti? Taip. Ačiū, pirmininkė. Tam, kad ekonomika išsijudintų, reikia pasitikėjimo. Jeigu pažvelgsime į komisijos darbo programą, aš kaip vengras matau, kad ne tik mano šalis, bet ir kai kurios kitos šalis, kur politinės partijos, o Vengrijoje ir pats ministras pirmininkas dažnai e, kaišė pagalius ir ratus Europai. Ką pasakysite apie tai, kad e, Vengrijoje įmestas naujas mokestis, o ministras pirmininkas dėl to kaltina Europą, nors mes žinome, kad tai taip nėra. Ar toks metodas yra priimtinas? Ačiū už šį klausimą, nes jūs e, sutikėte man progą kažką pasakyti. Turiu pasakyti, kad ekonomikos augimas Vengrijoje yra vienas didesnių Europoje, jis sudaro apie 3 procentų. Matome, kad valstybės skola mažėja taip pat, taigi čia turime aiškius ekonomikos rodiklius. Mes perindami valdžią e, susidūrėme su ekonomikos sužlugusią, o dabar e, sugrįžome prie augimo. Taigi, pane Garsija Perės. Dėkuoju. Ispanijos premjeras ponas Rahoj jau nuo praeitos savaitės kalba apie ekonomikos atsigavimą. Ponas Weber mums sako, jog e, ek ekonomika pradeda atsigauti. Tačiau tai, ką sako Weberis ir mūsų premjeras, yra įžeidimas tiems, kas dabar yra bedarbiai, kas yra priklausomi nuo valstybės išmokų ir kitokios pagalbos. Aš manau, kad e, aišku, turime užtikrinti pajamas, tačiau tai neturi vykti pačių pažeidžiamiausių sąskaitą. Eidami šituo keliu mes neišsikapsysime iš krizės. Aš manau, kad e, turime siūsti aišku signalą Europos piliečiams. Ponas Tošinovski. Dėkuoju, ponė pirmininkė. iškyla techninių problemų. German, so maybe we can check that. Atrodo, kilo techninė problema dėl vertimo. Prašom patikrinti. Yeah. Pane předsedo, dovolte mi stručně okomentovat hlavní téma. Pirmininkė, norėčiau trumpai pakomentuoti svarbiausias Europos vadovų tarybos darbo tvarkės temas. Europai be abejonės reikia daugiau investicijų, ypač į tinklų infrastruktūrą, inovacijas bei mokslinius tyrimus. Bet turime klausti, kodėl privatus investuotojai taip nenori investuoti. Ponas Kamalis Aidas apie tai daugiau kalbėjo pasisakydamas anksčiau. Vertinant ES investicijų planus, reikalinga gera verslo aplinka ir aš visiškai tam pritariu. Tačiau turiu abejonių dėl dviejų ramščių. Skaitmeninio e, ramščio 15 milijardų iš ES, e, taip pat iš EIB ir taip gauname paskui 300 milijardų eurų. Kodėl nuspręsta paimti pinigus iš programų, kurioms tos lėšos ką tik skirtos, pavyzdžiui, 3,5 e, milijardo iš infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės, 2,7 milijardo iš kitos priemonės. Yra daugybė klausimų, jų bus dar daugiau. Toliau ponas Vilimski. Ačiū. Ponios ir ponai, man susidaro įspūdis, kad daugelis dar nesuvokė, krizės, kurią išgyvename masto. Pakalbėkime apie skurdą. Jo, temp, jo lygis tikrai kelia nerimą. Europoje vis didėja nestabilumas, krenta žmonių perkamoji galia dėl, EIB, dėl ACB vykdomos politikos. Ir vienintelė priemonė, imasi taryba, kurių imasi taryba, komisija ir parlamento nariai, tai finansinis projektas, kuris turėtų viską išspręsti ir e, generuoti 15 kartų daugiau lėšų, nei į jį įdedama. Iš esmės, atrodo, kad mes turėtumėme spręsti uh, visas finansinės problemas, tačiau to neįmanoma pasiekti, naudojant priemonės, kurios pasirinktos. Nieko neišeis. Aš noriu pasiūlyti pasirinkti kit, kitą kelią, nes bet kam turinčiam patirties ir išmanimo. Tai aišku, ar sutinkate atsakyti į klausimą, kurį užduoda ponas Laitfrid? Prašau, ponė Laitfrid. Ačiū, pirmininkė. Pone Vilimskė, man tikrai E, buvo malonu jūsų klausytis. Jūs kalbėjote apie tai, kas nepasiteisina ir nefunkcionuoja, bet galbūt papasakotumėt, kaip jūs įsivaizduojate, galima būtų tai pakeisti. Jūs niekada nieko nesiūlote. Jūs tik norite, kad mes būtume prieš visus, prieš įmonės, prieš bankus, bet jie praturtėtų, o žmonės, kuriuos atstovaujame, uh, mes, socialdemokratai, turėtų vis daugiau mokėti už viską. Turite 20 sekundžių atsakymui. Pone Leitfried, e, jūs tik tai polemizuojate jeigu jau kalbame apie tai, kaip viskas galėtų funkcionuoti, mes tai stebėjome dešimtmečius šiame žemynė. E, nacionalinė pinigų politika pasiteisina, pavyzdžiui. Taip pat ta situacija, kuomet valstybės yra partnerės ir, ir lygios. Ir jūs puikiai žinote, kad balsuosite už šiuos pasiūlymus ir kai tai padarysite, atversite e, galimybę stambioms įmonėms tvarkytis, kaip jos nori Europoje. Toliau Paulo Rangel, pusantros minutės. Uh, obrigado, senhora Presidente. Uh... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Ponas Junkeris komisijos, ponia, ponia komisijos pirmininkė Junkeri, aš noriu pasakyti, jog pritariu Jums, palaikau Jūsų pateiktą planą. Manau, kad e, tai yra puikiai proga mums visiems daryti pažangą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Tai yra re, regioninė dimensija dabar jau priklauso sanglaudos politikoje, bet e, pasirenkant investicijas yra būtina atsižvelgti į socioekonominius aspektus tų valstybių, kurios įgyvendina e, struktūrinės e, reformas. Ir e, turi būti visų pirma tais projektais siekiama didinti darbo vietų skaičių. Aišku, noriu taip pat paminėti ir Ukrainos padėdį ir pasakyti keletą žodžių apie Rusiją taip pat paminėti ir Turkiją tame kontekste, nes e, mūsų e, rytų ašis yra nesusijusi vien tik tai su Ukraina ir Rusija, bet ir su Turkija. Ir čia kalba sukasi apie teisių, žmogaus teisių e, padėtį toje valstybėje. Aš manau, kad vadovų taryba turėtų apie tai diskutuoti. Dėkuoju. Laikas mus spaudžia, todėl norėčiau papraš, pasakyti, jog mėlynosios kortelės prašymų nebegalėsiu patenkinti, todėl kad vėluojame. Ponas Liudvikson, vieną minutę. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau e, pasakyti, jog e, turiu kai kurių klausimų dėl investicijų programos. Yra daug pažadų, tačiau e, reikia nepamiršti ir rizikos faktorių, jų yra netaip mažai. Apskritai, aš pritariu jūsų bendram signalui, signalui, kurį jūs norite nusiųsti. Taip, Europa turi skatinti investicijas, tai yra absoliučiai aišku ir tai turi būti mūsų e, prioritetas. Mes matėme, jog e, investicijos dabar tiesudaro tik tai 15 15 procentų to lygio, kuris buvo 2007 metais. Šis investicijų planas gali būti tik tai sprendimo dalis. Pats savaime jisai dar nėra sprendimas. Taip, jūs uh, E, laikėte savo kalbėjimo laiko. Dabar ponas e, Petrovski. Vieną minutę. Ačiū. Būsimos vadovų tarybos svarbiausia tema turėtų būti ekonominio augimo skatinimas bei naujos politikos kryptis. Anot naujausio Eurostato duomenų, BVP vienam žmogui E, pagrindu išgyvename ekonominio ES vystimosi iškraipimą. Pavyzdžiui, Lenkijos rytiniai regionai ypač e, kenčia nuo nedarbo. Liublinė e, BVP vienam žmogui sudaro tik tai 44 procentus ES vidurkio. Dar kalbame apie paramą Ukrainai, bet turime nepamiršti transporto tinklų plėtotės, reikėtų e, užtikrinti ir e, atkarpą per Baltijos jūrą ir taip pat apimti Ukrainą. Taip užtikrintume ekonomikos atsigavimą ir sustiprintume partnerystę su, ryšių su ta šalimi. Ačiū. Toliau ponė Marine Le Pen. Vaikai tiki kalėdų seneliu, o kai užauga, pradeda tikėti Junkerių seneliu. Tačiau tas pateiktas planas yra jokingas, kuomet prisimename, koks yra bendras Europos vidaus produktas. Ir yra kalbama apie tuos privačias investicijas, kurios bus pritrauktos, tačiau nieko nežinome konkrečiai, kaip tai bus padaryta. Žinome, kad tie projektai ne, nebus visi rentabilus. Ir tiesa yra ta, kad jūsų tas planas iš principo yra viešųjų ryšių akcija. Ir tie, kurie salės, e, šioje salėje moko kitus, iš principo patys nieko konkrečiai nedaro. Žiūrėkime, kaip yra Graikijoje, kaip sumažėjo nuo 9 iki 13 metų žmonių pajamos, kaip pablogėjo gyvenimas. 14 metais 27 su virš procentų bedarbių, tarp jų didelė dalis jaunesnių nei 25 metų. Taip, galiu pasakyti, taip, ponė, bravo už tokį puikų ekonominį rezultatą. Ponios Harms Melina kortelė, Melinosios kortelės klausimas. Ar jūs sutinkate jį atsakyti? Ar jūs manote, kad e, po tų naujienų, kurias sužinojome vakar, juk mes, mes sužinojome, kokia padėtis e, yra Rusijoje. Ar jūs manote, kad e, yra geras dalykas 40 milijonų paimti iš Rusijos, kad būtų finansuojama antieuropietiška partija? Jūs sakote kažkokias nesąmonės. Jeigu mes pasiskoliname pinigų iš Rusijos banko, tai tik todėl, kad Prancūzijos bankai atsisako mums skolinti pinigų. Taip yra todėl, kad jūsų partija kaip tik tai galbūt ir siekia, kad tai būtų. Nes uh, Jūsų partijos politika yra tokia, kuri labai palanki bankams, tuo tarpu mes bandome apriboti jų galės. Ponas Karas, pusantros minutės. Valstybių valstybių suverenitetas, užimtumas, ES konkurencingumas. Grįžkime prie svarbiausių klausimų, prie vadovų tarybos darbo tvarkės. Reikėtų, kad e, vadovai pradėtų veikti iš tikrųjų kartu ir kad būtų įmamasi konkrečių sprendimų reaguojant į komisijos pasiūlymą. Aš norėčiau, kad kiekviena valstybė įneštų savo indėlį į, e, į šią programą. Aišku, galime padidinti garantijų lygį, galime numatyti įvairių e, fiskalinių paskatų, siūlyti tokių projektų, kurie iš tikrųjų suteikia papildomas naudos Europos e, Sąjungoje. Turime galvoti apie tai, užuot galvoję per nacionalinį egoizmą prizmę ir galvoja apie trumpalaikius projektus. Ir tie fondai neturi būti nacionalizuojami. Aš manau, kad e, turi būti siekiama taip pat biudžeto konsolidavimo per struktūrinės reformas, nes visa tai pasireikš e, investicijų didėjimu ir didesnė dereglamentacija. Ar sutinkate atsakyti į minus kortelės klausimą? Ponas Kriso Gonos, jūs kalbate apie, jūs paminėjote žmogaus teisės, tačiau parlamento pranešimas dėl gelbėjimo plano, jūs buvote bendrautoris to pranešimo, konstatuoja, jog gelbėjant Graikiją buvo žmogaus teisų pažeidimo. Ir beje, tai buvo konstatuota ne tik tai tame pranešime griežtų ekonominių priemonių programa gyvenama taip, kad yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Kaip jūs galite pateisinti tokius dalykus? E, komisijos pirmininkas ne vieną kartą yra atkreipęs dėmesį į tai, jog Europos parlamento pranešimas dėl trojkos e, veiksmų mini šitos e, dalykus. Todėl mes turime dar labiau susitelkti tam, kad e, būtų dar labiau remiamasi bendrijos teisė ir kad būtų išvengta tokių problemų. Pirmininkė, programa, e, kurios dėka buvo patvirtina, patvirtina Junkerio komisija, suteikė daug vilčių. Vakar pristatyta programa iš tiesų yra nusivylimas sąžininkai sakant, e, mūsų ateitis priklauso nuo veiksmų, ne nuo žodžių. Visas pasaulis ir europiečiai žiūri, kad būt, e, kada bus imtas apčiopiamų veiksmų. E, ir jeigu tų veiksmų nesimatys iki kitų metų birželio, tai reikš, kad puikios teorinės idėjos dar nieko nereiškia. Reikia, kad tos idėjos nepasimestų tarp biurokratijos pinklių. Mums reikia visos investicijų e, programos iki birželio 15 kitų metų. Reikia turėti aišku grafiką tvariam augimui užtikrinti ir e, mokesčių konvergencijai. Iki birželio 15 reikia užbaigti kurti ekonomikos ir pinigų sąjungą. Po, e, lakmuso popierėlis yra veiksmai ar nusivylimas. Ir tai yra svarbiausia, ką reikia užtikrinti per e, vadovų tarybą šią savaitę. Ačiū toliau, ponas e, Kefalojanis. Ačiū pirmininkė. Jeigu pažvelgsime į investicijų e, eigą Europoje, pamatysime, kad ES sąjungoje nuo 10 valstybių narių iki 28 investicijų padvigubėjo, tačiau E, smarkiai e, yra, e, yra didžiulės 260 milijardų spraga, jeigu išskaičiuosime statybų sektorių, kur daug buvo investuota, tai matysime, kad trūksta 160 milijardų. Junkerio investicijų programa numato 300 milijardų. 16 e, iš ES biudžeto, 5 iš ES investicijų banko ir e, svertas, sverto principas, valstybinarių įnašas yra atsakymas ir visą tai leis sukurti milijoną darbo vietų. Ponas Junkeris, ponas Katainenas turi dar daug pasidarbuoti, jie turi pradėti kampaniją, kad jis tikintų investu, institucinius investuotojus ir e, e, rinkas Azijoje, Amerikoje remti šią investicijų programą. Investicijų fondas, kuris sudarys 315 milijardų, yra iššūkis, tačiau jis turės ir pozityvių rezultatų. E, taip, tokį signalą turi, su, turime siūsti rinkoms. Mums reikia naujos investicijų ir rizikos prisimimo kultūros. Ačiū. Ar atsakysite į klausimą, kurį jums noriu užduoti? Ponas Farija. Prašau, pona Farija, 30 sekundžių. Ačiū, pirmininkė. Aš e, norėjau užduoti klausimą ne pastarajam e, kolegai, kuris kalbėjo, o ankstesniam kažkodėl tai man nebuvo galim, suteikta galimybė užduoti klausimą, norėčiau, kad tai būtų įrašyta į protokolą. Atsiprašau, sako pirmininkė, aš buvau per vėlai informuota. Toliau ponia von Bremt, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. E, pirmininkė, tarybos pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paskaityti spaudos straipsnio pavadinimą. ES išvaistė milijonus oro uostams. Italijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Lenkijoje yra penki oro uostai, į kuriuos investuoti milijonai e, ir jie visiškai nereikalingi e, ir jie neveikia. Kodėl aš keliu šį klausimą? Žmonės, žmonėms, kurie myli Europą, skaudu skaityti tokius straipsnius. Aišku, reikia investuoti, turime investuoti. Ir aš nenoriu e, nuskambėti nekukliai, tačiau mes, socialistai, daug e, kalbame apie investicijas, reikia investuoti, tačiau ne į bet ką, ne į valstybės narės mėgstamą projektą, reikia investuoti į ateitį turime taikyti kriterijus susijusius su tvarumu ir darbo vietomis. Turime dėti pagrindus ateičiai, turime kalbėti apie skaitminę darbo atvarkę, žmogiškai kapitalą, energijos sąjungą. Tokios investicijos uh, apsimoka, o ne kažkokie prestižiniai ministrų projektai, kurie nieko neduoda. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Šonkeli. Galbūt mums tikrumo trūksta, tačiau e, yra aiškumas dėl e, pono Junkerio pasiūlymo. Man atrodo, kad mes visi turėtume jį paremti, nes jeigu jis bus sėkmingas, tai visai Europai pasiseks, o jeigu žlugs, tai žlugs visai Europai. E, tarybai tenka didžiulė atsakomybė, parlamentas atrodo planui pritars, kaip girdėjome. Ir šiek tiek liūdna, kad pirmininkas turėjo E, prašyti tarybos e, suteikti būtinas garantijas. Valstybės narės, aišku, turi vykdyti struktūrinės reformas, kurias yra įsipareigojusios daryti ir kaip mūsų lyderis ponas Weberis sakė šį ryt, Airija, kuri prieš 4-5 metus atrodė žlugimo e, pavyzdys, suvartoja tuos vaistus ir dabar struktūrinių reformų vaisiais naudojamasi. Mūsų augimas sudaro 5 e, procentus šiemet. Ponas Junkeris kalbėjo apie pasitikėjimą. Pasitikėjimas reiškia optimizmą. 30 procentų MVI Airijoje tikisi kitais metais vertinti bent vieną papildomą darbuotoją. To reikia, nes jeigu kiekviena MVI įdarbintų po vieną darbuotoją, mes išspręstume nedarbo problemą Europoje. Taigi, ekonomikos augimas, tvarus projektai, e, e, tie, kurie yra būtini, o ne tuštybės projektai. Ačiū, ponia Keli. Toliau, ponia Mitsi, vieną minutę. Signora President, sur komisariu. Pone pirmininkė, e, komisijos pirmininkė, Europai reikia nedelsant išnaudoti savo ekonominį potencialą investicijos yra neatskiriama ekonominio vystimosi dalis, tai užtikrintų Europos tolydų augimą. Naujasis investicijų planas turėtų viską pakeisti, tačiau ar nėra tai, tas pasiūlymas tai, kas ateina per vėlai. Mums reikia išbristi iš sudėtingos situacijos Europoje. Būtina kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi, taip pat sumažinti e, naštą tenkančią socialinės priežiūros sistemoms. Tačiau taryba ir komisija turi patikslinti kai kuriuos techninius plano aspektus, visų pirma valstybių narių įnašus bei privataus sektoriaus dalį. Tai turėtų būti apibriešta. Reikėtų aptarti ir fondo valdymą reikėtų vengti dvigubų finansavimo priemonių. Plano sėkmė priklausys nuo jo e, veiksmingumo ir našumo. Ačiū, sako pirmininkė, toliau ponas Karinč, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien kalbame apie investicijas. Mums jų Europoje reikia kur rasti tas investicijas. Žinome, kad valstybių narių skola yra tokia didelė, kad nebeturime papildomų išteklių. Lieka privatus sektorius. Privatus sektorius, nors ir turi išteklių, e, pasirenka jų neinvestuoti į ekonomiką. Taigi turi reikia atsakyti klausimą, kodėl privatus sektorius neinvestuoja į Europos ekonomiką. Atsakymas yra štai koks stinga pasitikėjimo. Pasitikėjimo Europos ekonomika. Reglamentavimas e, yra perteklinis, stinga lankstumo. Europos komisija siūlo sprendimą, kaip galima būtų pritraukti privačias investicijas, kad būtų galima įgyvendinti projektus. Bet, meli kolegos, jeigu valstybės narės nedieks struktūrinių reformų, e, investicijos iš privataus sektoriaus neteis. Reikia sumažinti biurokratiją, e, atsisakyti reglamentavimo, kuris yra perteklinis ir stimuliuoti nacionalinius biudžetus, neleisti tų pinigų, kurių neturime. Ačiū. Toliau ponas Ištvan Uhei vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos. Ar jums žinomas posakis, kurį e, naudojame Vengrijoje apibūdinti šeimoms, kurios priversos išsikelti iš savo gyvenamų vietų dėl, dėl ekonominių sunkumų? Ir, ir tuomet e, anūkai beveik nebepamato senelių, nes jie įsikūrė kitur, išvažiuoja kartais į kitą šalį, atsiranda Skype'ų tik prieinami seneliai. Taip yra daug kur. Ir mums jau stinga gydytojų, e, kvalifikuoto personalo 600 tūkstančių jaunų žmonių per pastaruosius metus išvyko iš Vengrijos. Norėčiau, kad komisija parengtų e, veiksmingą planą, kaip padėtume e, jaunimui, to, tokiems jauniems žmonėms rasti savo vietą, kad jiems netektų naudotis Skype, norint palaikyti ryšius su šeimos nariai. Toliau ponas David Kaza. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti komisijai, komisijos pirmininkui Junkeriui už tai, kad žengtas labai svarbus žingsnis, kuris e, bus labai svarbus Europos ekonomikai ir jos augimui. Tačiau šiandien norėčiau aptarti kitą problemą Europoje. Ukraina ir Rusija. Praėjusią savaitę jungtinių tautų tautų žmogaus teisų ekspertas lankėsi Maltos saloje ir informavo mus, kad ateinančiomis savaitėmis Malta turėtų tikėtis dar vieno migrantų srauto. Tai ne tik Maltos ir Italijos problema, tai Europos problema. Negali būti, kad mes liksime vieni šioje situacijoje juk žinome, kad yra rimta atvykstančių iš Šiaurės Afrikos pabėgėlių problema. E, Europos parlamentas padarė viską, ką galėjo, o dabar atėjo laikas tarybai ir valstybėms narėms imtis veiksmų. Tikrai gaila, kad pirmininkaujanti Italija pasirinko nekalbėti šią temą paskutinėmis savo pirmininkavimo dienomis. Negalime taip elgtis su valstybėmis. Mums reikia e, tikro solidarumo. Tai yra žmonių tragedija. Viduržėmio jūra tapo kapinėmis. Jūs turėt, jums turėtų būti gėda dėl to, kad jūs leidžiate tam vykti. Turite imtis veiksmų, nebegalime apsiriboti tik žodžiais. Ačiū, ponia Kaza. Dabar žodis ponui Gijom Balas vienai minutį. Euh, le représentant du, du Conseil, on entend M. Weber depuis tout à l'heure, M. Lambsdorff euh, toujours euh, euh, dire que la France doit faire des réformes structurelles. Jūs abu sakėte, kad Prancūzija turi gyveninti struktūrinės reformas. O ponia Lepen tik tai juokėsi iš tokių reikalavimų. Toks yra šios diskusijos rezultatas, tačiau aš norėčiau užduoti esminės svarbos klausimą. Šiandien e, Europoje ir pasaulyje pastebima deflecijos tendencija. Ar nemanote, kad būtent liberalios struktūrinės reformos sumažino darbo kaštus ir išprovokavo šią defliaciją? Ar <clears throat> būtent ne dėl to e, privatus investuotojai nenori investuoti, puikiai žinodami, kad per mažai yra investuojama iš vietojo sektoriaus ir nėra užtikrinamas joks investicijų saugumas. Taigi, <clears throat> viešos investicijos turėtų tapti garantijomis privačioms investicijoms ir būtent reikia pasakyti, kad struktūrinės reformos nesuteikia pakankamą užtikrintumą šiandien nei rinkai, nei investuotojams. Ačiū. Dabar kalbės Elenė Teoharas pusantros minutės. To, kirie brodrė. Kirie Junkė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Junkerį, jūs pristatėte plačių užmojų investicijų planą ekonomikai skatinti. Labai svarbu, kad šį planą kuo greičiau gyvendintumėte ir tą padarytumėte ryštingai, nes e, Pietų Europos valstybės e, ilgai neištvers dabartinės padėties, e, kai <clears throat> kurios šalis pasirašė labai griežtus skolų mažinimo susitarimus, jose labai daug benamių, skurdžiai gyvenančių asmenų reikia užtikrinti socialinį stabilumą, o jis nedėra su ta neteisybė ir neligybė, kuri dabar labai aiškiai matosi Graikijoje, Portugalijoje taip pat yra sudėtingų problemų, Kipras, Ispanija jų patiria, ten didėja nedarbas, kas esant tokioms sąlygoms apskritai norės investuoti, o e, Graikijai vėl grėsia, grėsia diskusija dėl išstojimo iš eurozonos. Tai darytų didelį poveikį tiek pačiai valstybei, tiek e, akcijų biržoms. Ir veiksmų reikia imtis nedelsiant priešingų atveju. Susidursime su sisteminė problema ir e, ekonomikos augimui vėl iškius didelė grėsmė. Ačiū, dabar Marija Žuauš Rodrygės pusantros minutės kalbės. The next uh, European Council will be... Uh... Kita vadovų taryba mm, bus labai svarbi siekiant esminio lūžio Europoje. Socialistai ir demokratai gali paremti pirmikaujančią šalį ir komisiją tam, kad ši darytų spaudimą valstybėms narėms prisijimti realius įsipareigomus, pirmiausiai įsteigiant strateginį investicijų fondą, iš kurio būtų galima paremti svarbiausius investicinius projektus Europoje. Puikiai žinome, kad tam reikia kapitalo indėlių iš valstybių narių ir e, tos, e, tie įnašai turi būti neutralizuoti bešališki, taigi šis įsipareigojimas labai svarbus, per bus vadovų taryba. Kitas klausimas susijęs su mokesčių politika, būtina užtikrinti ne tik jos skaidrumą, tačiau taip pat užtikrinti, kad mokesčiai būtų mokami tose šalise, kur yra uždirbamas pelnas. Ir būtent tokį įsipareigojimą prisijėmė <clears throat> ne per seniausiai Europos komisijos pirmininkas. Trečiasis klausimas yra susijęs su įgaliojimais. Su kurie yra e, suteikiami siekiant baigti kurti ekonomikos ir pinigų sąjungą. E, ir <clears throat> manau, kad be sudarinamumo mes e, eurozonos ateities užtikrinti nesugebėsime. Labai ačiū. Ponas Leikstridis pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėmiai kolegos. <clears throat> Europa iš Europos tvyro šešėlis, neteisingumo, neteisybės šešėlis. Kiekvienas, kiekvienas pilietis tą jaučia, kiekvienas pilietis yra nepatenkintas tuo, tą neteisybę Europos Sąjungoje esame padėtyje, kai e, pagal darbo sutartys dirbančių e, šal, dirb, darbuotojų <clears throat> atlyginimai per pastarosius metus visiškai neaugo, nedidėjo. Kita vertus, patys turtingiausiai stambėjai koncernai ir bankai gauna naudos ir pelno iš šios situacijos. Ir tai yra neteisinga, neteisėta. Jeigu mums nepavyks e, pašalinti šios neteisybės, tuomet susidursime su vis didesnėmis problemomis. Jeigu uh, mūsų piliečiai visą šią Europos e, struktūrą ir šios namus vertins kaip neteisingus, tuomet mes, aišku, nesusilauksime toresnės paramos ateityje e, integruojantis. Mums reikia įveikti tą neteisybę. Atsiprašau, sako pirmininkė, e, atrodo, yra problemų su graikų vertimu, vertimu į graikų kalbą. Tačiau dabar man sakoma, jog jau viskas vėl gerai. Panas Leichfridas sako, aš nemoku graikų kalbos. Galėčiau kalbėti anglų kalbą. Pirmininkė, atrodo, kad viskas vėl gerai, galite toliau tęsti. Ar man reikia pradėti nuo pradžių? Pirmininkė, galite tiesiog tęsti. Taigi Europoje yra didelė neteisybė ir mes turime keisti šią situaciją. Dar kartą apibendrinsiu, yra neteisybė mokesčių srityje, mes turime ją pašalinti ir taip pat turime stengtis, kad būtų kad įsivyrautų lygybė prieš įstatymą Europoje. Mes negalime sudarinėti susitarimų dėl prekybos, kurios, kuriuose iš kurių naudos gauna e, stambėjai koncernai ir e, kreipiasi į teismus, kurie priima jiems palankius sprendimus, tuo tarpu piliečiai to negali pasinaudoti. Taigi, tol, kol vyraus ta neteisybė Europoje, tol mes turėsime problemų. Dėkoju e, už tai, kad išklausėte, nors galbūt kai kurie pradžioje manęs ir nesuprato. Pirmininkė, dėkoju, kad vis tiek laikėtės jums skirto laiko. Kitas kalbėtojas yra Paul Tang. Vieną minutę ačiū pirmininke junkerio komisijos investicijų e, planas <clears throat> tai e, reiškia lūžį tiek politinio mąstymo, tiek Europos ekonomikos. Aš e, šį planą vertinu kaip komisijos mėginimą pasitelkus riboto išteklių biudžetą rasti galimybių investuoti ir e, raginant kartu ir valstybės narės įnešti savo indėlį. <clears throat> Mes iš valstybių narių tačiau e, laukiame netuščių žodžių, o veiksmų ir pastangų, ypač iš tų šalių, kurios turi galimybių padidinti savo e, finansinį indėlį, o iš tų, kurios neturi tokių galimybių, mes laukiame reformų. Nes tik tai tokiu būdu mes sugebėsime paskatinti investuoti ir privašų, privatų sektorių ir pasieksime tą lūžį būtiną Europos ekonomikai ir Europos piliečiams. Ačiū. Ponas Fleckenstein dabar e, pagal procedūrą prašau žodžio kalbės. Pusantros minutės. Pane pirmininkė, mėlyje kolegos, norėčiau tarti keletą žodžių apie tai, ką taryb, ko tikimės iš tarybos dėl Ukrainos. Mes tikimės aiškių žodžių ir labai iškaus iškių veiksmų po to. Kiekvienos, taip pat paramos iš teisėtai išrinktojo Ukrainos vyriausybė ir prezidentui Porošenko. Konkrečiai tai reiškia, mes tikimės paramos įgyvendinant sutartą e, dėl sutartų ginklų paliaubų ir taip pat mes tikimės, kad bus e, E, padėta Ukrainos, e, Ukrainai atsidūrusiai tikrai sudėtingoje humanitarnėje situacijoje, ypač rytuose, taip pat e, paramos susijusios su koncepcijos, decentralizacijos koncepcijos įgyvendinimu, taip pat įgyvendinant plačias reformos programas, kurias nu, savo nusistatė vyriausybė šioje šalyje. Dar vargiai kas yra pakeista, tačiau Ukrainos piliečiai labai netrukus turės pajusti konkrečių reformų rezultatus tai be abejo ir kažką kainuos, reik, tai, tai mums reikės pasiūlyti finansinę paramą, kad ypač socialinės, e, socialiniai sukratimai, kurie nuolat kyla tokiomis, e, tokiais perinaisiais e, laikotarpiais, būtų įveikti ir jie ir ta finansinė parama, jos susilauktų paprasti žmonės. Ponas Suly nori Jums e, užduoti papildomą klausimą. Ar sutinkate? Mano klausimas toks. Jūs sakėte, jog prašote, e, siūlote finansinę paramą Ukrainą, praktiškai bankrutavusi. Ir finansinė parama, kuri sieks turbūt keletą dešimčių milijardų eurų, Ar jūs manote, kad ES taip išgelbės Ukrainą, taip kaip tą padarė su Graikija? Na, jos neišgelbėjo, tačiau vis tiek jai buvo skirta, e, skirtas didžiulis kiekis pinigų, milijardai eurų. Ar jūs norite tą patį daryti ir su Ukraina? Pirmininkė, 30 sekundžių atsakymui. ES viena to, žinoma, nepajėgs padaryti, tačiau, žinoma, mums reikia skirti finansinę paramą jeigu, kaip jūs sakote, norime išgelbėti Ukrainą draugės su valstybėmis narėmis, su pasaulio banku, kitais subjektais mums turėtų tai pasisekti. Taip, kad Ukrainai pavyktų gyvendinti savo reformas. Priešingų atveju nebus prasminga daryti pinigų injekcijas, nesitikint tvarių pokyčių. Aš manau, kad šiuo klausimu šie rūmai gana vieningos nuomonės laikosi. Yra pora norinčių pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Aš labai griežtai žiūrėsiu, kad būtų laikomasi skirto laiko. Pone, pone Mercedes Breso. Grazie, prezidente. Eh, Ačiū. Pirmininkė. Aš esu iš tų parlamento narių, nedaugelio narių, kurie mano, kad Junkerio planas būtų labai įdomus su ta sąlyga, jeigu jis taptų tuo instrumentu, kuris numatytų daugiau lankstumo valstybėms narėms. Taip, Europos e, Sąjungos e, lygių būtų suteikiamos tam tikros garantijos. Aš e, turiu klausimą tarybos atstovui. Ar ES taryba suvokia, kągi tai konkrečiai reiškia. Valstybės narės per gana ribotas investicijas ir per e, dauginamąjį mechanizmą galės padaryti tai, ko Europai labai reikia, tai yra realiai ir smarkiai padidinti investicijas. 300 milijardų eurų iš Junkerio plano trims metams nėra pakankama suma tam, kad būtų investicijų deficitas užpildytas. E, Panas Notis Marijas, vieną minutę. Ir er, χθες αντί να κάνετε την αυτοκριτική σας για την παράνομη και ομή παρέμβασή σας στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της χώρας μου, Jūs patys save sukritikavote, kištamės į Graikijos vidaus politiką. Tačiau taip pat pabrėžiama, kad e, tam tikromis sąlygomis turima teisė įsikištis į svetimos valstybės politiką. Tačiau iš esmės e, komisija yra įpareigota laikytis politinio neutralumo. Ji turi e, remtis ES sutartimis ir nepiknaudžiauti turimą padėtimi. Pone Junkeri, jūs negalite išgelbėti memorandumo draugų Graikijoje. Pastarojo metu jūs ir ponas Šoiblė pasisakėte už politiką, kuri vis dėlto nepasirodė esanti efektyvi. Per kitus rinkimus mes, trejetas ko gero, iš, dėl e, valstybės įsiskolinimo iš mes iš savo klubo Graikiją. Tokia bus galiausiai, toks, tokie galiausiai bus ir rezultatai ir padariniai. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οφείλει να πιέσει την Τουρκία. Silikijotis, ponia pirmininkė. turėtume paraginti Turkiją nepažeidinėti savo įsipareigojimų ir nesikišti į Kipro gyvenimą, kadangi jį pažeidžia žmonių pagrindinės teisės, demokratinės teisės tiek viduje, suiminėdama spaudos atstovus, tiek ir išorėje, užsienyje. Tačiau kaip ir iki šiol, vis dar kai kurios valstybės narės yra gana atviros Turkijos atžvilgiu ir tai galėtų reikšti e, Turkijos skatinimą toliau plėtoti savo nedemokratinę politiką. Jeigu mes norime tik Turkijos stojimo į ES, tuomet reikia ją paraginti laikytis e, sustarties įsipareigojimų, nustoti e, elgtis taip, kaip jie iki šiol elgėsi ir prisidėti prie e, susitarimų ir taikių, e, taikių dėrybų su Kipru. Mano miestas intras meras dabar priverstas atverti mokyklų valgyklas ne tik alkaniems žmonėms, tačiau ir tėvams mokinių neturintiems darbo. Ar, ponė Junker, jums dėl to negėda, kad vyksta tokie dalykai Portugalijoje? E, kai e, tuo tarpu pons Weberis mano šalį vadina e, Europos ekonomikos augimo e, lokomotyvu. Nėra jokių pinigų, nei privačių, nei valstybinių, kad, kurias būtų galima investuoti į ekonomikos augimą darbo, vieto, darbo vietų, kuriame tuo tarpu skaičius asmenų vengiančių mokėti mokesčius ES valstybėse narėse tik didėja. Dabartinis tarybos elgesys yra skandalingas, ypač turint omenyje e, vis didėjant čia mokesčių dempingo konkurencija tarp valstybių narių, čia korupcija, e, mokesčių <clears throat> sistemos e, nusikalstama pobūdį, ypač skirstant ES paramą. E, <clears throat> kalbėtoje yra nutraukiama. Ačiū. Dabar ponia Marina Albijo Gustman kalbės vieną minutę. Ačiū. Ispanijoje mes puikiai žinome, kasgi yra tas Junkerio investicijų planas. Visiškai neverta to netgi pristatinėti, nes mes jį kaip tik išgyvename, jis mums buvo primestas. Kastoro planas buvo kaip ir bandamasis e, e, Junkerio planas. Tai yra povandeninis dujas pervežantis laivas, kurį finansavo investicijų bankas. Šis projektas nepavyko ir visą tai kainavo 1350 milijonų eurų. E, tie pinigai atiteko ponui Peresui, Real Madrido, Madridui, o taip pat ir trečiajai pagal dydį pasaulyje statybų bendroviai. <coughs> Tai ko gero, ta įmonė ko gero yra kaip ir e, lyderis viešųjų pirkimų srityje. Taigi štai e, kokių nereikalingų investicijų buvo padaryta. Štai puikia Junkerio plano santrauka. Kokių dar planų yra iš tos srities? Dėkoju, Ivo Vaigel. Vieną minutę. Vaše... Gerbiama pir pirmininkė, ponas Junkeri, aš norėčiau Jūs pasveikinti, pasidžiaugti Jūsų naujomis idėjomis. Žinau, kad Jūs esate pavargęs ir sunku Jums bus mūsų klausytis per šias dvi dienas. Tačiau aš norėčiau išsakyti mūsų rinkėjų lūkesčius. Jūsų programa, investicijų programa yra geras planas, tačiau gyvenę žmonės laukia tokios programos, e, kuri teiktų atsaką ir demokratiniams pokyčiams Europoje. Kol kas bent jau į tą aspektą jūs neatsižvelgėte. Tikiuosi, kad pasisakydamas tai atkreipsite dėmesį. Emanuel Glecos, vieną minutę. Ačiū. Europa e, tiesiog atiminėja iš Europos piliečių pinigus. Dabar vėl yra sudaroma e, nauja programa, finansavimo programa, kuri akivaizdžiai turės e, katastrofiškų padarinių. Mums reikia neužmiršti, kad tokie, tokie sprendimai tiesiog pamina bet kokias demokratinės piliečių teisės taryba negali elgtis taip e, priešiškai mūsų e, piliečiams. Graikija ir Graikijoje vyriausybė turi tik nedidelės daugumos e, paramą ir tik tai manipuliuodama rinkimų sistema galėjo atimti daugybę balsų iš opozicijos. Jean-Claude Juncker čia elgesi neetiškai, siekdamas išgelbėti savo paties vyriausybę. Vakar jisai teisinosi tuo, kad turi tokią teisę. Pirmininkė, nebepriimsiu žydų milinųjų kortelių. Pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą yra dar du norintys pasisakyti. Pirma, pirma ponia Pasanį. Köszönöm a lehetőséget. Ponas Pasanyi. Két dolgot szeretnék szóba hozni, bár az egyikről már... Egy... Aš norėčiau iškelti klausimą, kuris buvo užduotas pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Noriu atkreipti pono Junkerio dėmesį į mokesčių vengimą, mokesčių sukčiavimą pasakydamas, kad e, vien šios klausimus išsprendus mes neišspręsime visų problemų susijusių su nusikaltimais mokesčių srityje, nes kai kurios valstybės taiko per didelius mokesčius ir dėl to nukenčia ekonomika arba dalis jos pastraukia iš šešėlį. Pavyzdžiui, Vengrijoje taikomas 27 procentų PVM mokestis maisto produktams ir jis dar 6 procentais turėtų būti e, padidintas ir būtent dėl to <clears throat> beveik pusė mažmės prekybos maisto produktais pasitraukia į šešėlį. Taip pat e, aš raginčiau investicijų paketę nenaudoti jau paskirstytų lėšų. Dabar žodis ponė Flešikovai Benovai vieną minutę kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Junkeri, artimiausių laikų turėsite spręsti daug problemų. Kalbant apie padėtį Ukrainoje, reikia pabrėžti, kad e, padėtis tenai negerėja ir ES piliečiams e, Ukrainos konfliktas kainuoja daug lėšų, kurių reikia mūsų pačių ekonomikai. Kita tema vis blogėjanti ES ekonominė padėtis. Mano šalyje vidutinis atlyginimas yra labai žemas, o nedarbo lygis labai aukštas. Iš šios temos turėtų jums labai rūpėti, turėtumėte pasiūlyti, kaip jas spręsti apsvarstyti tinkamus klausimus vadovo taryboje. Manau, kad turėtumėte pasinaudoti iki kalėdų likusių laikų, siekdamas padėti tiems ES piliečiams, kuriems reikia pagalbos. Dabar suteiksiu žodį komisijos pirmininkui Žanui Klaudai Junkeriui. Ir prašau jūsų nekalbėti ilgiau nei penkias minutės, jeigu įmanoma. Ačiū. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Pone pirmininkė, aš e, žaviuosi jūsų humoro jausmu, e, tačiau vis tiek stengsiuosi e, sureaguoti į jūsų raginimą, kadangi aš jau pats turėjau išvažiuoti 11 valandą. Aš manau, kad iš tiesų turime visas turiu visas priežastis per vieną minutę atsakyti visus klausimus. Dauguma tos klausimus jau buvo pateikę ir vakar, ir už vakar, ir prieš keltą dienų, ir juos jau buvau atsakęs išsamei. Tai reiškia, e, aš jau dabar nebeturiu, nebeprivalau laikytis įsipareigojimo dar kartą juos atsakyti. Ir jo labiau, kad kai kurie kolegos plenarinė salė jau ir paliko, išėjo. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad tos investicijų planas, e, kad jie kiek įmanoma greičiau įgyvendintumėme, esame priklausomi nuo Europos parlamento paramos, mes e, pateiksime atitinkamą pasiūlymo tekstą parlamentui sausio mėnesį ir tikimės, kad parlamentas greitai e, imsis darbų siekiant įgyvendinti tą planą, kad e, imtumėmės e, tų e, Europos vyriausybių nusim, tikslų įgyvendinimo. Vis dėlto tai, kad matau, kad bent šešios vyriausybės yra linkusios tą paketą įgyvendinti ir parlamentas yra palankiai tai žiūri, tačiau kol kas e, nėra dar, e, jisai dar nėra, jame nėra dar įtraukta tam tikrų papildomų priemonių, kurias yra būtina e, numatyti. Ir jeigu visi laikysimės tų įsipareigojimų susijusių su investicijų planu dėl finansinių injekcijų skirtų tai programai, tuomet neturėsime jokių problemų ją e, dar labiau sustiprinti finansinę prasme. Ši programa, ją siekiama to, ko ir norime pasiekti. Mes neturime e, valstybės pinigų, galė, kurios galėtume skirti nedidindami savo skolų ar biudžeto deficitų. Todėl, manau, būtų protinga tai, ką įmanoma, mobilizuoti iš ES biudžeto, skirti investicijoms realiojoje ekonomikoje. Tik tai taip investuojant Europoje, o ne vien privačiuoju e, kapitalu, mes tokiais būdais padėsime savo mokesčių mokėtojams, nuimsime nuo jų naštą ir padėsime ekonomikai, kuriai reikia tos pagalbos. Komisija dabar e, dar kartą pabrėšiu, jeigu komisija e, tai padarys, e, tai ko, dėl, dėl ko ją, ją nuolat ją kreipiamasi, prisims visus savo, jai skirtus uždavinius, tuomet mes kiekvieną dieną jausime, e, jausime spaudimą įgyvendinti tos e, tikslus ir tos priemonės, kurios ir numatytos ir toje programoje, ir projektus, e, kurie turi tikrai tvarų ekonominį potencialą reikės e, paremti, reikės į juos investuoti, mes nestatysime naujų katedrų ar bažnyčių, ar nestatysime tunelių per um, kalnus, kuriuos galima, per kuriuos galima, per, kuriuos galima kirsti ir kitais būdais. Mes investuosime į realistinius projektus, į tvarius projektus ir dėl to Mes e, nes, neketiname finansuoti ir investuoti į e, tokius projektus, kurie susijęs su, ten, pavyzdžiui, atominės energijos plėtojimu. Ar, e, tai nėra mūsų prerogatyva, nėra mūsų tikslas. Ir pabaigoje, ponia pirmininkė. Yra tokių, kurie man sako, kad neturėčiau nieko sakyti, o kiti sako, kad turėčiau pasisakyti, kodėl dabar Europos komisijos pirmininkas neturėtų turėti teisės, neturėtų turėti teisės išsakyti savo nuomonę. Čia esu kviečiamas padiskutuoti. Labai dažnai jūs diskutuojate ne kaip Europos parlamento nariai, o kaip nacionaliniai parlamentarai. Aš esu politikas Prašau nedrausti man sakyti tai, ką turiu pasakyti. Jeigu turiu kažką tai pasakyti, tai ir pasakysiu. Jeigu tai yra susijęs su viena kažkuria šalimi, tai, tai, ir, tai ir pasakysiu. Visi kritikuoja komisiją, bet aš pasakysiu, kad ne, komisija nenusileis. Danke, Herr Kommissionspräsident. Ačiū komisijos pirmininkui. Aš jums be abejo būčiau skirus ir daugiau laiko pasisakyti. Pasakiau, jeigu galite vieną minutę, kalbėkite. Ir dabar tarybos vardu kalbės ponas e, e, Benedeto Delavedova. Jeigu galite, kiek įmanoma trumpiau. Anche meno di 5 minuti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turbūt kalbėsiu dar trumpiau negu penkias minutės. Norėčiau padėkoti už šiandieninės diskusijas, Ir norėčiau atkreipti dėmesį ir komisijos pasvarstymus. Nenoriu e, išbėgti už akių rytojus ir parydienos vadovų sustikimo rezultatams. Tačiau pabrėšiu, jog perduosiu jūsų e, pastabas, taip pat ir jūsų lūkesčius ir kritiką. Taip pat ir paramos žodžius, kuriuos girdėjome bendrai paėmus, tačiau taip pat ir konkrečia forma Pavyzdžiui, kalbant apie investicijų programą, vadinamąjį Junkerio paketą. Šis vadovų susitikimas e, e, įvyks pirmą kartą vadovaujant pirmininkui Tuskui ir naujajam komisijos pirmininkui Jean-Claude Junkeriui. Jie e, neseniai užėmė šios garbingus postus, tačiau jau turi ilgametės darbo patirties ir yra dalyvavę ankstesnėse e, vadovų tarybose. Baigiantis Italijos pirmininkavimui norėčiau Jums palinkėti visą ko geriausio, ne tik tai E, Europos vadovų tarybos e, sutikimo metu rytoj ir poryt, bet ir tolesnio darbo metu artimiausiais metais. Dėkoju. Diskusija baigta.